Chers collègues, je vous propose pour. Brangus kolegos, siūlau gerbti visų laiką ir pradėti tuoj pat, dėja šiek tiek vėluojame. 13 klausimas mūsų darbo tvarkėje. Dabar kaip ir numatyta galėsime nagrinėti pakeitimus ponios Blinkevičiūtės pranešime Erasmus visiems Tai yra e, programa jaunimui, e, sportui, brangus kolegos, brangi kolegija, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš tiesų, mėly kolegos, priminsiu, kad savo pasiūlytame nuomonės projekte mūsų komitetui labiausiai siūliau koncentruotis ties tais švietimo sektoriais, kurie yra labiausiai susiję su užimtumu, jo skatinimu, kova su skurdu ir ypatingai tais sektoriais, kurie mano manimo komisijos pasiūlyme e, nesulaukė e, pakankamai dėmesio. Pirmiausia, kalbu apie profesinį švietimą bei e, suaugusiųjų švietimą. Na, o dabar apie pakeitimus. Dėkoju visiems kolegoms, kurie buvo aktyvus ir aktyvus registravo mm, e, pakeitimus, iš tikrųjų tai papildo e, bendrą pateiktą mūsų mano e, nuomonę ir manau, kad kartu dirbant mes tikrai galėsime pateikti kompromisinius pasiūlymus ir tai sustiprintų bendrą mūsų komiteto nuomonę. Dabar pirmiausiai dėl šešėlinių pranešėjų. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė pakeitimus ir pradėsiu nuo Martino Kaslerio. Uh, E, e, iš tiesų, pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį vieno, e, į vieną Martino Kaslerio siūlymą. Jisai siūlo labiau subalansuoti dėmesį ir skirti didesnį dėmesį atitinkamiam švietimo sektoriam ir jisai siūlo netgi sukurti atskirą programos dalį, kurioje numatyti veiksmai būtų nukreipti skatinti aktyvų senėjimą. Kitaip tariant, šalia veiklaus jaunimo sukurti ir e, analogišką programą skatinti aktyvumą vyresnių žmonių tarpe. Manau, kad iš tiesų tai yra labai svarbu, ypač kuomet kalbame apie būtinybę skatinti aktyvų senėjimą ir įvertinus demografinius pokyčius bei e, prognozes Europos Sąjungoje. Tai taip pat būtų nemažas struktūrinis programos e, pakeitimas ir naujovė ES veikiančiose švietimo programuose. Ir iš tiesų atrodo, kad pati programa kad ir kaip ten bebūtų, bet jinai iš tiesų yra labiau orientuota į jaunus žmonės, o, o, e, veiklus vyresnio amžiaus žmonės paprograme, kaip tai siūlo Martinas Kasleris savo pakeitimuose, turėtume mes tikrai rimtai e, apsvarstyti, nes tai būtų paprogramė e, skirta vyresnio amžiaus žmonių mobilumui skatinti aktyvaus senėjimo ir aktyvios vyresnių žmonių veiklos pilietinėje visuomenėje e, rėmimui. Na, taip pat kitas Martino Kaslerio siūlymas yra dėl visos programos pavadinimų. Mano nuomonėje pavadinimo keitimas nėra siūlomas dėl to, kad tiesiog maniau, jog pirmiausia būtina mūsų komitetui koncentruotis į turinį ir turinio pakeitimus, o dėl pavadinimo tegul e, apsisprendžia kultų komitetas, kiek žinau, kad jau e, toks, na, kaip ir sutarimas yra, kaip galėtų vadintis ta programa, bet vis tiek kolegos siūlo pavadinimą Kartu Europą, tai visai įdomus pavadinimas, e, tačiau manyčiau, kad galbūt palikim šitą klausimą spręsti kult, kult komitetui, kur yra, kiek žinau, e, siūlymas e, e, pavadinti programą mokymasis visą gyvenimą. Na, toliau dėl kitos šešėlinės pranešėjos Malikos Benarab Atojų siūlymų tai iš tiesų pritariu kolegai siūlymam įtvirtinti nuostatą penktame straipsnėje gerinti visų nepalankioje padėtyje esančių ir per mažai atstovaujamų grupių prieigą prie es judumo programų švietimo mokymo taip pat e, jaunimo e, veiklos. E, visgi kai ką dar reikėtų patikslinti ir aš manau kad mes šešėlinių pranešėjų susitikimuose tai gerai padiskutuosime kalbant apie partnerystės ir ypatingai E, sektoriams reikalingų įgūdžių alijansus ir e, nes jis siūlo vietoj įmonių ir universitetų bendradarbiavimo įtvirtinti organizacijų bei universitetų bendradarbiavimą. Gal tai ir nėra blogas siūlymas, tačiau mes dėl to turėtumėm dar iš tiesų e, geriau, geriau padiskutuoti ir įsigilinti, kokią naudą tai turėtų atnešti programos įgyvendinimui. Noriu padėkoti kolegams Jutai Steinruk Emer Kostelo ir Minodorai e, Klivetė už jų e, pasiūlytus e, pakeitimus. Iš tiesų pritariu Jūtos ir MR siūlymams stiprinti neformalųjį švietimą bei savanorystės remimą, ypatingai kalbant apie suaugusiųjų švietimą Taip pat e, labai yra įdomus nu ir, manau, vertingas kolegės Minodoras Klivetis siūlymas įvesti taip vadinamos socialinius kriterijus dotacijų skirstime, kad mažesnės pajamas gaunantys studentai galėtų pasinaudoti studentų judumo laikotarpiais, nesibaiminanti nesibaimindami dėl to, kad neturės pakankamai e, finansinių e, išteklių. Vertas dėmesio yra ir siūlymas numatyti e, galimybę sudaryti dirbantiems studentams keliauti į užsienį, dalyvauti mainų programuose ir derinti tarpusavį ir studijas ir darbą kalbant apie e, biudžeto suskirstimą tarp įvairių programų iš kolegų pateiktų e, siūlymų pakeitimų atrodo kad tikrai šiuo klausimu e, mes rasime sutarimą. čia norėčiau padėkoti olei liudviksonui už pasiūlymą įtraukti nuostatą kuria įtvirtinama kad finansavimo lygis paprogramėms naujos finansinės perspektyvos E, laikotarpiu negali būti mažesnis nei tas, kuris buvo e, skirtas 7-13 e, metam. Taigi apžvelgiau tuos pagrindinius siūlymus, kur, kur iš tikrųjų gerai padirbėjus mes juos galėtumėm apjungti į bendrus kompromisinius pakeitimus. Jau dabar manau, kad mes jų turėsim ir, ir galėsim pateikti suderintą nuomonę. Ačiū labai visiems, laukiu daugiau komentarų. Merci. Labai ačiū. Kas norėtų pasisakyti? Kągi, jeigu niekas, tai tuomet aš pasakysiu porą žodžių. Aš supratau, na, žiūrėjau, labai atidžiai žiūrėjau e, šį klausimą ir supratau, kad komisijos pasiūlyme buvo mintis, dirbti remiantis ES successful story. Ir tuo požiūriu Erasmus visiems puikiai atitiko tokį siekį būti matomiems su tokia programa, e, pagal tokią programą, kuri tikrai labai puikiai pavyko Leonardo, Sokratės, dar kažkokios tai programos buvo, bet ta programa, kuri kažką tai sako žmonėms, kuri žmonėms kažką tai reiškia, kuri simboliškai kažką tai reiškia žmonėms, tai yra Erasmus ir man labai e, ji simpatiška ta programa. E, aš jau sakiau ir čia dar kartą viešai norėčiau pareikšti, kad e, pakviečiau komisarę atvykti į mūsų komitetą kad ji galėtų savo poziciją apginti. Ir man labai gaila, kad komisarė nerado galimybių ateiti į komisijos posėdį, nes mes ne vieną kartą į ją kreipėmės, ne vieną kartą pateikė, teikėme pasiūlymus ir manau, kad tikrai nėra korektiška e, parlamento komiteto atžvilgių, kuris toks kompetentingas šios programos požiūriu neateiti. Ir man tikrai labai gaila, kad e, nėra tos bendradarbiavimo dvasios, kad labai sunku suderinti darbo tvarkės, mandagiau tariant, tarp komisarų ir mūsų. Tačiau šalia to mačiau, tokį vieną dokumentą, kur Erasmus vardas jau nebenimas, nebeminimas ir nelabai suprantu, ką čia piliečiams reiškia, norima pasakyti. Man atrodo, kad tokiu būdu labai daug kas prarandama. Aišku, e, visi turi mobilizuotis, turi, visi turi turėti kažkokią tai sumą, bet ta mintis Erasmus dalintis, nes tai yra tok, tokia tokias rytis, kurie, kurioje sekasi. Tai tikrai tą reikia daryti. Komisija turi tuo užsiimti. Ir aš taip galvojau, bet, na, žinot, kaip čia dabar pasakius, gal jau ir baigsiu tuo jaus, bet jau supratote, ką norėjau pasakyti. Ponas Depuel nuo komisijos yra atvykęs, jis norėtų pasisakyti. E, kol kas dar žiūriu, ar salėje nėra norinčių pasisakyti kolegų, jeigu ne, tai tuomet žodis jam. Ne, atsiprašau, Tomas man pirmiausia. Dėkuoju. Noriu pratesti, ką minėjo pirmininkė. Jau pavadinimas man kelia problemą. Erasmus visiems. Erasmus buvo programa skirta aukštajam mokslui, o profesinis mokymas juk yra visiškai kas kita. Mes žinoma, turime tam tikrą misiją, kurią norime visi kartu sėkmingai įgyvendinti. Diplomai profesinio mokymo turėtų būti pripažįstami visų visur. Tačiau lygmuo juk yra labai skirtingas. Mane labai nustebino tai, kad kompetentingas iš esmės komitetas nepasiūlė pakeisti pavadinimu. Daug buvo politinių kalbų apie tai. Ir Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu projektai buvo sėkmingi, nebūtina jų keisti kitais. Tačiau Erasmus, Erasmus visiems, nežinau, yra keistas vadinimas, kadangi komisija netrukus pasisakys, jos atstovas kalbės, norėčiau paklausti nuomonės. Jeigu turime veikiančią puikiai koncepciją, jinai turėtų ir veikti toliau, ilgai. Tai štai, toks yra komunikavimo principas. Mes juk neturėtume visko nuolatos keisti. Tai sukeltų mažiau saugumo, man atrodo. Tačiau juk jaunimas turi teisę į kokybiškas programas, jų profilis aiškus ir nėra būtina daryti tų pasikeitimų. Nereikėtų, kad pasikeičiant asmenims komisijoje keistus ir programos. Tai nėra gera mintis mano supratimu. Tačiau manau, kad tos diskusijos mus apšvies labiau šio klausimu. Pirmininkį dėkoju. Matote, kad, Matote, kad egzistuoja didžiulė nuomonių įvairovė. Ir man norisi pasakyti gerbiamam vicepirmininkui, kad sėkmės istorijos yra tos, kuriomis reikia dalintis. Pone Becker, prašau. Äh, Labai ačiū. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė Tomas Man. Pritariu viskam šimtų procentų, tačiau galiu prisiminti ir tai, ką sakė pranešėja. Bet kokiu atveju mūsų frakcijai kultūros komitete net nekyla klausimas dėl pavadinimo keitimo. Salveiga, jaunimas, veiklus jaunimas yra tokios e, savokos, kurių pavadimus reikia išlaikyti ir manau, kad mes visi apie tai būtent taip ir mastome. Gerai, ponas Depuolė. Uh, Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Norėčiau keletą žodžių pasakyti dėl pavadinimo. Regis tai yra labai įdomi tema ir šis klausimas jau buvo aptartas ir kitame komitete. Komisijos nuomonė, daug žmonių dirbantys prie šios programos jau dirba seniai, o dabar e, mes matome, kad yra vienintelė programa, mokymasis visą gyvenimą ir yra joje daug paprogramių, kaip žinome, Bet visuomeniai ši programa nelabai žinoma. Ir regis ne visi studentai žino, kad jie yra e, judus ne pagal Erasmus, bet pagal Learning for All program. Ir regis, kad nedaug tų naudos gavėjų yra. Ir todėl reikalingas poveikio vertinimas ir tuomet būtų galima išaiškinti, ką reiškia tas pavadinimas Erasmus, kuris susijęs su judumu ir su bendradarbiavimu. Manome, kad visuomenė turi labai aiškiai suprasti, kad tai apriepia visus švietimo sektorius, ne tik aukštąjį mokslą, nes kai kalbame apie Erasmus, visi supranta, kad kalbame apie mobilumą, kad kalbame apie bendradarbiavimą Euro Europoje, kai kalbame apie Grundig, tai nedaug kas supranta, ką šis pavadinimas reiškia. Todėl manome, kad vargu ar būtų galima pasiūlyti vieną tinkamą pavadinimą, kuris apriektų visas tas rytis į vieną integruotą programą. Ir būtent todėl mes priėmėme gerą sprendimą ir išanalizavome pavadinimo Erasmus potencialą. Norėčiau grįžti dar prie kitų dviejų dalykų. Vienas iš jų yra įvairių švietimo sektoriai. Ir norėčiau aiškiai iš karto pasakyti, kad programos ketinimas yra prieiti visus švietimo sektorius. Ir ypatingai Europos Sąjungos švietimo sektorių. Ir tikslas yra ne vienam e, švietimo sektoriui dėmesį kreipti Ir tai turi būti aiškiai nurodyta komunikate, kur yra pasiūlymas dėl teisinės bazės, kad komisija teiktų daugiau išteklių. Kita vertus, turime užtikrinti, kad būtų Europos socialinių fondų dermė, kad Erasmus for All nedubliuotų tos kitos veiklos, kur yra finansuojama iš kitų fondų. Taip pat reikėtų pabrėžti tai, kad yra neįgaliųjų ir mums reikia pasinaudoti tą patirtimį, kurią jau įgyjome įvykdydami kitas programas. Ir reikėtų daug dėmesio skirti tam, kad ta programa būtų prieinama e, tiems žmonėms, kurių, kurie yra tokiuose sąlygose. Ačiū. Madame la rapporteure. Ačiū E, visiems už pateiktas pastangas ir ačiū pirmininkė, iš tikrųjų e, pritariu tam, kad tos sėkmės istorijos, kurios yra, bet, bet kurias programas įgyvendinti, jų nereikėtų nužudyti ir tęsti toliau įgyvendinimą. Todėl lieka tikėtis, kad tą e, e, programą, kokią mes e, čia parlamente pateiksime, rasim bendrą sutarimą ir jinai tikrai tęs tas sėkmės istorijas, kurios e, buvo e, iki šiol. Na, dėl pavadinimo e, išsakė ir Tomas Manas, ir, ir, ir komisijos atstovas. Ir aš vis tiek noriu atkreipdėmėsi į tai, kad kaip ir dėl pavadinimo, kaip ir dėl savokų, paprastai yra labai dažnai ginčiamasi, tie ginčiai dažnai tampa teoriniais. Man rodos, kad svarbiausia yra turinys kad turi, turinį suvoktų, kam tai yra skirta ir kad jis atneštų e, naudą. O dabar, ką sakė komisijos atstovas, jog visuomeniai ši programa nėra gerai žinoma, tai manau, kad tai yra mūsų visų atsakomybė, dėl ko jinai yra nežinoma. Vadinasi, įvairiuose lygmenyse nepakankamai pateikiama informacijos, nepakankamai pateikiama sėkmės istorijų pavyzdžių tam, kad šita programa būtų tikrai žinoma. O dabar dar kartą iš tiesų e, dėkoju ir tikiuosi, kad pateiksim tinkamus kompromisinius sprendimus mūsų komitetui. Ačiū labai. Eh bien, je vous... Kągi, Labai ačiū. Balsuosime. Tiksliau peržiūrėsime kito posėdžio metu pakeitimus 8 spalio, o balsuosime rytojaus dieną arba 9 dieną kultūros komitete, arba, o, o, po mėnesį, o po to dar turėsime mėnesį išsamei susipažinti su tą visą nuomonę ir tada žiūrėsime, koks likimas laukia šios komisijos iniciatyvos, kuri, kiek suprantu, laikosi savo pasiūlymo. Bet jau jeigu pasiūlymas pateikiamas, tai tuomet kiti teisės aktų leidėjai irgi savo indėlį įneša. Šį klausimą darbo tvarkės nagrinėti baigiame. Keturioliktas klausimas. mūsų delegacijos vizito į Kiprą 30-31 spalio e, apžvalga, rūpiučio tai yra apžvalga, ataskaita. Ines Suber ir kitas kolega nuo Guja turėtų pasisakyti, mes vietoje taip pat buvome susitikę su Antigoni Papadopolio, kuris ji, kuri kuri buvo e, visų globotoje. Taip pat susitikome su užimtumo ir socialinės apsaugos ministre ponė Šaraliu Sahalambus. Mhm. Jūs taip pat progos turėjote susitikti e, su ją Liepos mėnesį e, užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Turėjome galimybės pasišnekėti, kas vyks Kipro pirmininkavimo metu, apsvarstyti elektros e, el, laukų direktyvą, e, tą direktyvą, apie kurią kalbėjome vakar su ponė Markė. Taip pat išnekėjome e, apie ponios Jeslovetskos pranešimą dėl komandiruotų darbuotojų. Aš žinau, kad ne pati įdomiausia ir galbūt ne pati prieštaringiausia dalis yra ataskaitos apie komandiruotas, bet kita vertus labai nemalonu, dirbti triukšme. Todėl paprašysiu visų tų, kurie įeina į salę, įeiti į salę tyliai ir nepliurkti. Taigi, kaip jau sakiau, ponios Jaslovieckos pranešime svarstėme ir e, vadinamų pašto dėžučių įmonių klausimą, nes, kai prisimenate Flamanville atveju, viena iš įmonių buvo tokia įmonė, kuri gavo tam tikrų lengvatų Kipre. Ir dar kalbėjome apie daugiametės finansinės programos įvairiais ypatybės bei apie pasiūlymus, kurie buvo išdėstyti Jūtos Tenriuk pranešime dėl ketvirtojo ramščio programoje PSI kur teikiamas garantijos jaunimui. Ministrė mus patikino, kad ta jaunimo garantija turi būti padengta iš Europos socialinio fondo. fondo. Mes siūlėme, kad jaunimui teikiama garantija E, pritaikyta būtų prie naujos situacijos, atsižvelgiant į didžiausius e, iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas patenkant į darbo rinką e, ir kad kalbant apie efektyvumą ir kitus dalyvukus nereikėtų daryti business as usual, o įvesti reikėtų tam tikras specifines nuostatas ir kai kurias socialinės inovacijas. E, mes diskutavome ir iš tų diskusijų paminėsiu, kad e, ministrė netrodė labai e, sužavėta, nebuvo didelio entuzijazmo iš jos pusės. O Europos reikalų ministrai kaip tik labai klausėsi ir įsiklausė į tuos argumentus, kurie buvo dėstomi. Mes taip pat e, susitikome su e, švietimo ir kultūros ministru ponu Demostenus. Labai daug su juo kalbėjome apie kitą finansinę programą, o taip pat apie ponios Blinkevičiūtės pranešimo įtaką e, apie Erasmus visiems. Taigi tas susitikimas su e, ponu Mavrajanis, e, Europos reikalų ministru, labai buvo vaisingas. Buvo e, tiesiog labai gyva diskusija apie ponios Stavriuk pranešimą šnekėjome ir apie tai šnekėjome, kad 25 procentai sanglaudos politikos biudžeto turėtų būti E, dedicated teisingų, teisinga kalba, tariant ES fondui, socialiniam fondui. Mes taip pat labai daug kalbėjome apie e, minimalų atlyginimą. Pirmiausia, mes susitikome su darbdaviais. Darbdaviai nurodė, kad minimalus atlyginimas trukdė mm, e, migracijai ir teisingam darbo rinkos funkcionavimui, o tuo tarpu darbuotojai mums paaiškino, kad e, tas e, atlyginimas, minimalus atlyginimas buvo labai ribotas ir jis tik tais labai ribotais atvejais, labai ribotoms profesijoms buvo taikomas. Jokios įtakos tas minimalus atlyginimas darbo rinkos likimui neturi. E, taip pat pasižiūrėjome, kaip viskas vyksta vietoje. Mus e, globojo e, Europos socialinis fondas, tą vizitą taip pat perėmė, mes galėjome susitikti su atsakingais asmenimis iš įdarbinimo agentūros. Tai įdarbinimo agentūra yra viena iš svarbiausių institucijų E, veikiančių Nikozijoje ir kipriečiai, priklausantis nuo tos agentūros, kipriečiai, kurie ieško darbo, pirmiausia yra e, priimami e, į profesinio orientavimo susitikimą ar stendą. Ir tik tada jie gauna bedarbio pašalpas. Ir žinoma, mes e, atstovų rūmose turėjome susitikimą. Ten dialogas daugiausia vystėsi apie krizę ir apie tai, koks vaidmuo turi tekti nacionaliniams parlamentams, koordinuojant ekonominę ir socialinę politiką. Aš atrodo labai detaliai viską išdėščiau, nors kadangi čia yra susirinkę visi delegacijos nariai ir jeigu jie nori kažką tai paprašyti ir kurį nors aspektą išdėstyti detaliau, gal kažką pamiršau, tai labai būsiu laiminga suteikusi jiems žodį. Taip, ponia Bauer, prašom. Köszönöm szépen, e, igazán nehéz valamit hozzátenni. Ačiū. Sunku ką nors ir be pridurti prie tokio išsamaus pirmininkės pristatymo. E, Tačiau norėčiau paminėti vieną klausimą, kuris mane nustebino. Pirmininkė paminėjo tai, kad darbdaviai supranta minimalią algą kaip sunkumą, kaip trukdį. O e, ta minimali alga 199 e, eurai mėnesiui na, tai nėra labai neturtinga šalis. Ir mane nustebino tai, kad Kipre, ypač kalbant apie jaunimo nedarbą, migracijos klausimas buvo nekarta minimas. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima sudaryti sąlygas užsieniečiams atvykti dirbti į Kiprą ir išsaugoti jaunimą. Ir mane labiausiai nustebino tai, kai šie klausimai buvo minimi tuo met, kai mes aptarėme bendrą darbo rinką. Tai tiesiog mintis pamastymui. Ačiū. Ehm, ačiū. Pone Cuber, reikės ar nori sureaguoti. Obrigada, senhora Presidente. Uh... Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, mūsų komiteto vizitas į Kiprą e, buvo labai svarbus, kaip svarbu ir tai, kad dabar Kipras pirmininkauja, nes mes galėjome susidaryti geresnį įspūdį apie pirmininkaujančios valstybės narės prioritetus. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris ypač svarbus, nes trejetas Europos Sąjungoje turi didžiulę įtaką restruktūrizuojant darbo rinką Ir kadangi dabar Kipras derasi su trejetu dėl galimybės teikti finansinę pagalbą, tai norėčiau pabrėžti būtent tai ir pasakyti, kad tai reikėtų įtraukti į ataskaitą apie vizitą, kad ir profsąjungos, ir darbdaviai mano, kad socialinis dialogas ir darbo rinkos restruktūrizavimas, ypač kalbant apie kolektyvinės dėrybas, yra labai svarbus dalykai. Ir derinti su trejetu nereikėtų sumenkinti šių dalykų. Manau, kad ir mūsų komitetas negali ignoruoti to, kas šiuo metu vyksta įvairiose ES valstybėse narėse. Europos komisija ir bankai keičia darbo santykius tuos darbo santykius, kurie ES valstybėse narise formavosi dešimtmečius. Ir norėčiau pabrėžti, kad profsąjungų nuomonė trejetas neturėtų kištis į jų darbo santykius, kurie jau yra egzistuoja Kiprė. Ačiū. Euh, Ačiū, poniai Cuber. Skaičiau savo užrašus ir prisiminiau, kad pamiršau paminėti dar vieną svarbų dalyką iš šio vizito Nikozijoje. Tai yra trejato, trojkos klausimas ir jos veikimas. Ir šitas trejetas veikia per vyriausybinės komandas ir taip pat veikia parlamentinių kelių. Ir taip pat įtraukia savo veiklą socialinius partnerius. Na, manyčiau, kad būtų naudinga žinoti kolegams parlamentarams štai ką finansų ministerija nekomunikuoja ten su kitomis ministerijomis dėl rekomendacijų turinio ar dėl prašymų trejeto pateiktų turinio. Antra, kalbant apie parlamentinį požiūrį, nebuvo pateikta jokios informacijos apie trejeto pateiktus prašymus, apie jų turinį nieko nebuvo pasakyta ir jūs suprantate, kad e, socialiniai partneriai lygiai taip pat jokios informacijos negavo. Kai su ekonominių reikalų komitetu ir pinigų reikalų komitetu vyks susitikimas. E, regis lapkričio 13 dieną jis turėtų vykti, mums būtinai reikia e, nepamiršti šio aspekto ir aptarti visiems kartu. Pone Bauer paminėjo irgi labai svarbų dalyką. Jaučiamas tam tikras susirūpinimas šalyje dėl švietimo lygio, nes gali, nesakoma, kad nepakankamą išsilavinimą gauna jaunimas ir bijomasi, kad jaunimas tiesiog išvyks iš šalies, išvyks mokytis kitur, tai įvyks savotiškas smegenų nutekėjimas, kaip mes tai vadiname. Ir dar vienas dalykas. Profesinės sąjungos pateikė prašymą, kad tarptautinė darbo organizacija prisijungtų prie nuostatų tam tikrų, tais atvejais, kai trejetas pateikia savo E, pozicijas, kad e, Tarptautinė darbo organizacija pateiktų savo nuomonę tais klausimais. Tiek būtų dar papildant šią ataskaitą. Ir aš manau, kad žodžiu pateikti ataskaitą yra labai praktiškas dalykas. Ir tai leidžia e, matomiau pristatyti tą informaciją. Manau, kad tiesiog padarinti tekstą nepakanka, nes tas tekstas netai pat paliečia kolegas, netaip juos sudomina, kaip pasakytas žodžiu pranešimas. Pereisime prie balsavimo, tikiuosi, kad visi turite balsavimo korteles, gerbiami kolegos. Ar turite? Pasibandykime įdėti į mašiną balsavimo, taip, viskas veikia. Ir pradėsime nuo 15 darbo tvarkės klausimo, tai yra pono Bet pranešimas, tai yra iniciatyvonis pranešimas dėl socialinio verslo iniciatyvos. Paragraf 1. Pirmoji dalis, kompromisas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, K ir KA e, bloku, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Labai atsiprašau, nepaminėjau, kad buvo gauta žodis pakeitimas K kompromisui. Ponas Serkas irgi turi kažką pridurti. Tačiau jeigu priešinamas į žodinę pakeitimui, tai tuomet negalima jo įtraukti, sako pirmininkė. Balsuojame dėl K ir K vienas pakeitimo bloku be žodinio pakeitimo. Neužmirškime rasti puslapių, gerbėjai kolegos. Ketvirtoji dalis, kompromisas L, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštoji dalis, kompromisas M, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 103 pakeitimas buvo atsimtas. Kiti pakeitimai atkrenta. Keliaujame prie septintos dalies kompromiso N. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 109 pakeitimas buvo atsimtas, 110 atkrenta. Keliaujam. Prie devintosios dalies. O kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Dabar 126 pakeitimas, Sven Gigold, kas už, prieš, susilaikė, salė, nusiteikusi, taip darbingai, kad net sunku suprasti, kaip kolegos balsavo. Balsuojame dėl 126 pakeitimo, pono Gigold, elektroninis balsavimas. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. 19 už, 20 prieš. Atmesta. Dabar galime balsuoti 227 pakeitimo ponios Steinrukas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtoje dalyje mes taip pat balsuosime dėl 130 pakeitimo Svendygal. Dvi dalis. Pirmoji dalis iki performing the contract. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė patvirtinta. Kas mit e, kriterija should performing. Kas už prieš susilaikė atmesta. 11 dalis P kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 139 buvo atmestas, dabar 14 dalis. Q kompromisas pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Paskui keliaujame prie 14 dalies. Antras kompromisas R. Jį pateikė keturios frakcijos, kas už šį kompromisą. Prieš susilaikė patvirtinta. 15 dalis, 153 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 154 nuosarių pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 155. Ponios Maner atkrenta. Dabar balsuojame dėl Y kompromiso. Pateikėtus frakcijos už prieš susilaikė. Patvirtinta. Paskui 157 skinga kuns pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis pakeitimas 158 ponio Bekers. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtojo dalyje 184 pakeitimas dėl išbraukimo pateikė kolegos Nilson ir Liudingson, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 184, sako pirmininkė. Balsuokime. Ar visi balsavome? Baigiame balsuoti. 18 už 21 prieš. Taigi, pirmininkė kartu, 18 už 21 prieš, vienas kolega susilaikė pakeitimas atmestas. 17 dalis 185 ponios Hirš pakeitimas, 186 e, identiškas su 185, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 17 dalis. Tuo būdu atmesta. Pereikiname prie 191 po tolių vykson pakeitimo. E, kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 19 dalis, kompromisas S, pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 20 dalis kompromisas T. Keturius faktus pateikė kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 dalis kompromisas U pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 dalis kompromisas V keturios frakcijos pateikė kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 dalis, dublio V pakeitimas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Po 23 dalies turime pirmą dalį, pasiūlė įtrė e komitetas. Turėsime balsuoti dėl pabaigos šio paragrafo, nes kitas pakeitimas apimtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis, o tos paties įtrė komiteto dvi dalis. Pirmoji dalis, consider it's necessary ir taip toliau, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kas už antrąją dalį, prieš, susilaikė antroji dalis atmesta. E, turime antrąjį siūlymą imko komiteto. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 24 dalis X kompromisas keturių frakcijų. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 231 ponios Regner pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 233 ponios Kons pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 235 pajaskūs, kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, tačiau jeigu norite pasitikrinti, pasitikrinkime. Dėl 235. Pone Ori, iš pradžių balsuoskit, pabaikime dėl 235, paskui galėsit reaguoti, sako pirmininkė. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 18 už, 20 prieš, vienas susilaikė. 235 pakeitimas yra atmestas. Pone Oriai, prašau. Man reikis, kad prieš balsuojant dėl 234 pakeitimo turėjom, nes atmetėme prieš tai uh, punktą. Monsieur euh, Horry, de, de quel amendement me parlez-vous Pone Horry, apie kokį pakeitimą tiksliai kalbate? Du šimtai trisdešimt ketvirtas mane domina. Elnézést. Taigi klausimas išspręstas, kadangi klausėjas prisipažino klydęs. Taigi, 238 pakeitimas, ponios Kunskas už. Prieš susilaikėm patvirtintam. 24 dalis. 238 pakeitimas. Kas Pasitikrinkime tą 238. Le vote est ouvert. Euh, le vote est clos, pardon. 18 pour. Baigiame balsuoti, 18 už 20 prieš, akivaizdžiai atmesta. Dabar 239 pakeitimas atkrenta ir keliaujame prie įtri komiteto antros dalis, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštoji dalis to paties komiteto pasiūlyta už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 26 dalis. Išbraukimas vykdys pakeitimas numeris 245, kolegos Obermajerkas už prieš susilaikė Atmesta. 246 pono Becker pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 27 dalis kompromisas Z ir ZA, nes e, pateikė dvi frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturių frakcijų čia pateikti pakeitimai. Dabar 28 dalis. AA e, kompromisas pateikta keturių frakcijų už prieš susilaikė patvirtinta. 30 dalis AB kompromisinis pakeitimas keturios frakcijos pateikė kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 31 dalis, AC kompromisas, keturių frakcijų pateiktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 231 pakeitimas buvo atsiimtas, dabar balsuosime dėl 282 pasitaiso pirmininkė pakeitimo Sven Gygold, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta atmesta. 200. 86 pakeitimas atkrenta, balsum dėl devintosios dalies pasiūlyto į komiteto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 14, 14 dalis, to ties komiteto už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 15, tas pats komitetas už, prieš, susilaikė, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie konstatuojamosios dalies. A. Konstatuoja dalis A kompromisas, pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Paskui turime du kompromisinius pakeitimus B ir BA. Pateikė keturios frakcijos, galim balsuoti dėl jų kartu, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. C. Konstatuojimų dalis. 20 pateikimas, ponia Veržėtoje ir ponia Netelčių pateikė pakeitimą. Regis šis pakeitimas atkrenta. D. Konstatuojimo dalyje. Balsuojame dėl kompromiso C. Pateikė keturios frakcijos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. E, e konstatuojant dalis, kompromisas D. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F konstatuojant dalis, E kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 38 ponius Regner pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. E, F kompromisas, keturis frakcijos pateikė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H konstitucijų dalis, G kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, H kompromisas keturių frakcijų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar keliaujame prie 51 pakeitimo, kurį pateikė ponė Steinrukas už prieš susilaikė atmestą. Atsiprašau, sako pirmininkė, pamiršau vieną pakeitimą. 22 puslapyje jūsų balsavimo sąraše Po A konstituojimus dalies turime 16 pakeitimą ponios Kunc. Panešėja prieš. Kas už 16 pakeitimą ponios Kunc? Prieš susilaikė atmesta. Dabar keliaujame toliau. Turime pirmąjį pakeitimą. Nežinau, kas pateikė šios pakeitimus. Tiek to, nors ir nežinau, kas juos pateikė, pabandysiu padėti šiek tiek pataisyti, sako pirmininkė. Pirmasis pakeitimas, kurį pateikė ponė Regner, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas pateikė ponia Konskas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už. Ponios Kons už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Ponios Regner kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl ketvirto tikriname, sako pirmininkė. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiam balsavimą. 16 už 18 prieš, 6 kolegos susilaikė. Atmesta. Ar galime balsuoti dėl likusių pakeitimų kartu? Dėl tai visų kitų tuomet balsuokime, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso dokumento teksto. Balsavimas bus elektroninis. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. 36 už, 5 prieš niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Et nous avons apporté la démonstration. Mes aiškiai parodėme, Mes aiškiai parodėme, kad demokratijos sąlygomis, jeigu norime konsensuso, reikia tiesiog pasilikti laiko tam konsensusui surasti. Šiek tiek pavėlinom balsavimą dėl jūsų pranešimų, tačiau rezultatas, matote, yra sėkmingas. O dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 16 darbo tvarkės punktas. Pone Isaja nori tarti žodį. Thank you, Madam Chair. Ačiū. Ačiū pirmininkė, tik norėčiau pranešti, kad šį rytą sekretorijatas gavo elektroninį laišką, jie atsiuntė ponę Reuten, ji norėtų atsimti savo pakeitimus 369. So it would be a little bit... Taigi, darbas bus trumpesnis. Merci de cette information. Donc, euh... Ačiū už informaciją. Dėl Birgit Sipel pranešimo vadinamos viešųjų pirkimų direktyvos. Vienas 2.1 pakeitimas, pirmas straipsnis antroji dalis. Pane Turunen pateikė pakeitimą. Kas už? Prieš, kas susilaiko? Priimta. 122. Le vote est ouvert. Bar pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 18 už, 22 prieš, vėl ta pati dauguma. E, turiu e, prisipažinti, kad e, pranešėjai tai buvo prieš. Už tai yra. 122. To paties, tos pačios pranešėjos. Kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 123 pakeitimas ir 120, jie vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 124. Pana Liudviksono, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras straipsnis, 126 pakeitimas pranešėjos, 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime, nes vėl gali būti, kad 18 ir, ir 22 kokie. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. 19.21. Atmesta. 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 10 straipsnis, 130 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 11 kompromisinis. Kompromisas B3 frakcijos pateikė Euh, priimtas. O dabar po šio kompromiso B, po 11 straipsnio pereiname prie 187. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 5. 15 straipsnis, C kompromisas, dvi, dvi frakcijos priimta. Šešioliktas straipsnis, 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad priimta, bet pasitikrinsime. 126 pakeitimas. 206, atsiprašau, sako pirmininkė. 206. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mm, balsavimas baigtas. 6 už, 31 prieš. Labai aiškia dauguma atmesta. 207 Manesku. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 208 nepriimtinas. Toliau pagal 17 straipsnį CA pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 24 straipsnis po trečio papunkčio. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 24 straipsnis, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 24 straipsnis po trečios, 2-3 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 238 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 40 straipsnis, pirmoji dalis, antras punktas, 242. Tiksliau 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 242 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Abstention. Kas susilaiko? Atmesta. Norėčiau paprašyti, kad žmonės, kurie kalbasi, e, liautųsi tai darę, nes tai yra nepakeliama. 243. Kas už? Atsiprašau, šitas iškrinta. 244 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 245 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 245. Tout le monde a pu voter le Visi balsavo, balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš. Atmesta. Alijanso pasikeitimas nebūtinai neša sėkmę. 246 už, prieš, susilaiko, priimta. 247 už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 248 kas už, kas prieš, priimta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 249 kas už, kas prieš, priimta. 250 Galime balsuoti, nes priimtas 248, kas už, kas prieš, kas susilaiko ar priimta, 251, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 252, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 241 straipsnis E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 263 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 264 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Du šimtai šešiasdešimt penktas pakeitimas kas už, kas prieš, Palaukite, 265 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime dėl 264. Pradedame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 17 už, 25 prieš, aiškiai atmesta. Keturiasdešimt trečias straipsnis, 266 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisas F. Dvi frakcijos pateikė kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 65 straipsnis. Norite pasitikrinti dėl F kompromiso? Prašom pasitikrinti, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 už, 8 prieš. Ar kažkas abejoja dėl to? Ačiū pirmininkė. Dėl vedimo tvarkos norėčiau pasakyti, kad nariai. Ačiū. Nariai prašo pagalbos nepadėjėjai. Suprantu, bet jeigu pagalbininkai padėjėjai yra stebėtojai ir jiems neleidžiama nei kalbėti, nei šaukti, nei ploti. But they're welcome bet jie gali dalyvauti mūsų posėdėje ir jie padeda mums atlikti darbą. Tik 55. 55 straipsnis, pirma dalis, naujas punktas, kurį įvedė 269 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 55 straipsnis antra dalis, G kompromisas, kurį pristatė tris frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Priimta. Nous en venons après le. Dabar pereiname prie 26 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 275, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 28, kas už kas prieš, kas susilaiko atmestas, 276, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 277, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 278 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 279 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 280 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 33 kas už kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 34, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 281, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 282, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 283, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 284, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 285, kas už kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 286, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. H kompromisas, kurį dvi frakcijos pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dabar balsuosime Patikrinsim, patikrinsim. Taigi balsuojame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 34 ir 7 santykis ir didelė balsų daugumą šis pakeitimas patvirtintas. Ir daug, visai eilė kitų pakeitimų išmesta. Du šimtai trisdešimt devintas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 290 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 291 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Atmesta kompromisas į kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar pereiname prie 66 straipsnio antros dalies antro punkto. 39, sako pirmininkė, pakeitimas iškrenta. Je monte, Jean-Luc est tombé. Donc, euh... Madame la rapportrice. Pone pranešėja, ką Jūs galvojate? Nes balsavimo surašė yra parašyta, kad galima balsuoti kaip priedą prie kompromiso į, bet jisai iškrenta. Tai galima balsuoti dėl jo? Taip galime. Gerai. Dėl 39 balsuojame. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 66 straipsnio 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 67 J kompromisas, keturios frakcijos jį pristatė, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 69 pirma dalis, įvadinė dalis, 46 pranešėjos pakeitimas, kas už kas prieš atmesta, 69 straipsnis, 319 pakeitimas, kas už kas prieš atmesta, 47 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. 69 straipsnis pirmoji dalis B punktas 320 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt aštuntas. Ir 321. Vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 69 straipsnio pirma dalis C, 49 ir 322 pakeitimai vienodi, balsuojame dėl jų, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 69 straipsnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 224 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 69 straipsnių 3 ir 4 dalis L kompromisas, kurią pristatė dvi frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 335 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 343 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71 straipsnis, 60 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 347. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 348. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasitikriname dėl 349. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 28 už 14 prieš. Vienas susilaikęs. Iš tikrųjų priimtas pakeitimas. Toliau O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 350. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 351. 352. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Atmesta. 353. Už, prieš, susilaiko atmesta. 254. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. P kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 64 pakeitimas. Ar galima kartu balsuoti už e, pakeitimus nuo 64 iki 71? Trys pirmi blokų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 360 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 361, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 73, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 362, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 74, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 363, kas už, kas susilaiko. Kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsim dėl 363. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 20 už 21 prieš atmesta. Nemanau, kad yra prasmė, nes vieną kartą balsavome ir jeigu vienas kitas balsas e, bus e, pasirodys kitaip, tai vis tiek bus atmestas dokumentas. Balsuosime dėl patikrinimo. Reikia patikrinti ar ne reikia. Vienas SND balsas, vieno SND balso per daug. Dabar kažkas nebalsavo. Allez, le vote est clos. Balsavimas baigtas. 23 už, 20 prieš. Taigi pasitikrinsime dėl 363. Čia mano pivotai? Ar visi balsavo? Dar du žmonės nebalsavo. Balsavimas baigtas. 23 už 19 prieš 363 pakeitimas. Patvirtintas. It was not the third time. Ok, donc c'est euh, 20. Pokalbis vyksta ne į mikrofoną, vertėjai nelabai girdi. Euh, Bet kokia atveju balsavimo rezultatas nesikeičia. 75. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko priimta? 363. Aštuonis septynis straipsnis kompromisas Q. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 367 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pane pranešėja. Mes galime balsuoti kartu iki 373. Taigi ir balsuojame iki 16 priedo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 16 priedas S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Viza vienas. 83 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta. 84 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras konstatuojamoji dalis T kompromisas. U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau po nurodomosios dalies penktos. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. V kompromisas, kas už, kas prieš kas susilaiko. Priimta. 19 pakeitimas. E, 95 atsiprašau, kas už, kas prieš kas susilaiko. Priimta. 96 kas už, kas prieš kas susilaiko. Priimta. Pasitikslinsim dėl 96 Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už 20 prieš, 3 susilaiko. Taigi nepriimta. Toliau W kompromisas, kas už, kas prieš. Priimta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko, priimta. 28 konstatuojamoji dalis 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dar šimtasis pakeitimas atskirų balsavimų. Balsuojame dėl pirmosios dalies be žodžių on the other economically advantages. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Kas susilaiko? Pirmoji dalis priimta. Kas už tai, kad tie žodžiai būtų pridėti? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 102 pakeitimas. Kas už, kas prieš? X kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. Y kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad patvirtinta, bet galime ir pasitikrinti, jeigu norite. 107 tikriname. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 23 už, 20 prieš. Priimta. Considérant 40, amendement. 108 aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 109. Kas už? Atmesta. 41. Konstatuojamoji dalis. Z kompromisas priimtas. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. 12. Kas už, kas prieš atmesta. 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 112. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 112 tikriname. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 23 už, 19 prieš priimta. 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 44 13 kas už, kas prieš. 115 kas už, kas prieš. 116 kas už, kas prieš priimta. 117. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo pasiūlymo. Je pense qu'ils sont tout à fait à la fin. Je vérifie. Le vote est clos. Balsavimas baigtas 30 už, 1 prieš, 11 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ir pamatėme, kokie svarbus yra tokioje sudėtingoje byloje kompromisai jeigu norime pademonstruoti kokią mūsų poziciją. 17 klausimas. Ponios Manesku pranešimas. subjektų vykdančių veiklą vandens energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi pirkimai. De subparagraf 1, amendement 64. Pour... 64 pakeitimas, kas už? prieš susilaiko atmestas. 65 pakeitimas atmes, už prieš susilaikė atmestas. 11 pranešėjau, kas už prieš susilaikė patvirtinta 66, kas už prieš susilaikė atmestas 67 už. Tai yra pat, žodžiu pateiktas pakeitimas. Ar yra prieštaravimų? už 67, kas, kas, kas už, kas prieš atmesta, 69 Hendelio, kas už, prieš susilaikė atmesta, 69 Deutsch, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 70 Turunen, kas už, prieš susilaikė atmestas, 71, kas už, prieš Pasitikrinkime 70. Ar visi balsavote, jau baigtas balsavimas? 60, 36 už patvirtintas, 71. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. Patvirtintas. 72. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas patvirtinta 73 turunen, kas už prieš susilaikė patvirtintas 74 turunen, kas už prieš susilaiko atmestas 75 turunen, kas už prieš susilaikė patvirtintas 76 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas 77 pakeitimas turunen, kas už prieš susilaikė. Patvirtintas. 78 pakeitimas turunent kas už. Prieš susilaikė. Patvirtintas. 79. Kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 80. Kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 81. Kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 82. Kas už prieš susilaikė atmestas 83, kas už prieš susilaikė atmestas 84. 83 tikriname. Pradedame. Visi balsavote jau, pabaigėme. 24, 18 patvirtintas, 85, kas už? Prieš susilaikė Patvirtintas. Aštuoniasdešimt penktą dabar balsuojame. Kas už? Mes pasitikri... Ar 84 norite dar tikrinti? Tikriname 84. Ar visi jau balsavote? Septyni prieš. Septyni už. 35 prieš. Susilaikysiu nėra, taigi atmestas. Dabar 85. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 87. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 13. Kas už? prieš susilaikė patvirtintas. 88. E, Kabnoch ir Makintaikas už prieš susilaikė patvirtintas. 14. Pranešėjo. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 31 straipsnio pirma dalis A kompromisas. Kas už, kas prieš patvirtinta. po 31 straipsnio pirmos dalies 89. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 18. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 20. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 96. Kas už? prieš patvirtintas 55 straipsnio B kompromisas 3 frakcijos pateikė kas už, prieš susilaikė patvirtintas 99 turunent kas už, prieš susilaikė patvirtintas 100 turunent kas už, prieš susilaikė atmestas 101 pakso pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 23 pranešėjas už, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 24 pranešėjas už, kas už, prieš patvirtintas. 25 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 26 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 70 straipsnio 5 dalis, C kompromisas, 3 frakcijos pateikė, kas už, prieš susilaikė patvirtintas Patvirtintas. 104 pakeitimas Handelį. Taip, nuo 104 iki 109 kartų, ne, atskirai tada 104 už, prieš, susilaiko atmestas, 105 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 106 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 107 kas už, prieš susilaiko atmestas 108 kas už, prieš susilaiko atmestas 109 kas už, prieš susilaiko atmestas 110 deutsch kas už, prieš susilaiko patvirtinta 111 kas už, prieš susilaiko patvirtinta 112 kas už, prieš susilaiko patvirtinta 113 kas už, prieš susilaiko atmesta 114 handel, kas už prieš susilaiko atmesta 115 turunen, kas už prieš susilaiko patvirtinta 116 turunen, kas už prieš susilaiko patvirtintas 117 turunen, kas už prieš susilaiko atmestas. 118 turunen, kas už prieš susilaiko atmestas. 119 kas už prieš susilaiko atmestas. 120 handelkės už prieš susilaiko patvirtinta. 121 handelkės už prieš susilaiko atmestas. 122 handel kas už prieš susilaiko atmestas. 123 handel kas už prieš susilaiko atmestas Pone Hadi, ar balsuojate už ar prieš? Pone, jie nekreipia dėmesio. 124. Hendel, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Pranešėjo 29 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 125. Deutsch, kas už? Kas prieš susilaiko patvirtintas. 30 pranešėjau. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 126 Hendel. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 127 Hendel. Kas už prieš susilaiko atmestas. 128 Hendel. Kas už prieš susilaiko patvirtinta 129 sandėlkas už, prieš susilaiko patvirtinta 130 sandėlkas norite pasitikrinti. Tikriname 129, kurį pateikė Tomas Hendel. Balsuojame. Jau baigėte balsuoti? Baigėme. 19 už, 23 prieš. Taigi 129 atmestas. Toliau 130 Hendel, kas už prieš susilaiko atmestas. 131 Hendel, kas už prieš susilaiko atmestas. 32 pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 132. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 103. Atsiprašau, pirmininkė, 33 pakeitimas, kurį pateikė pranešėja. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. O dabar 133. Kas už? E, išbraukimas pateikė Kabroch ir McIntyre, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 34 pranešėjų, kas už. Prieš susilaiko patvirtintas 35. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. E, konstat, antra konstatuojamoji dalis, 37 pakeitimas atmestas. Pirmininkė sako 27 pakeitimas patvirtintas. Ketvirta konstatuojamoji dalis e, išbraukimas 39. Kas už prieš atmesta? B kompromisas 3 frakcijos. Kas už prieš susilaiko patvirtinta? Penkta konstatuojamoji dalis 43 turunen patvirtintas. Penkta konstatuojama dalis 44 handel, kas už prieš susilaiko atmestas. 45 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 46 pakeitimas, handel, kas už prieš susilaiko atmestas 47 pakeitimas Handelkas už, prieš susilaiko patvirtintas 49 Deutsch, kas už, 49 pakeitimas, kurį patikė Deutschkas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 50 Deutschkas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Antras pranešėjo, kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Tre, trys pranešėjo, kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 51. Klivėti, kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pranešėjo, kas už prieš susilaiko patvirtintas penktas, kas už prieš patvirtintas 52, kas už prieš susilaiko patvirtintas 53, kas už prieš susilaiko patvirtintas 54 pakeitimas turunenkas už prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas pranešėjų, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 55 Deutsch, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 56 Handel, kas už, prieš susilaiko atmestas. Septintas pranešėjų, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 57 Handelikas už prieš susilaiko atmestas. 8 pranešėjo, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 58 Handelikas už prieš susilaiko Atmestas 59 handel. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas 9 pranešėjo. Kas už? De, už 9 dabar balsuojame pranešėjo pateiktą pakeitimą. Kas už? Sus, prieš susilaiko. Patvirtinta 60. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas 61. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 62. Kas už? Prieš susilaiko atmesta še, dešimtas pranešėjo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 63. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 36 turunent, kas 63, 36 turunent patvirtintas. O dabar balsuojame už visą dokumentą, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsavimą. 38 už, niekas prieš, 4 susilaikė. Puiku. Sveikiname ponę Manesku. 18 darbo tvarkės klausimas dabar balsuosime dėl pono Tomas Mann pranešimo antžeminės paslaugos sąjungos uostuose ir tarybos direktyvos 967 EB panaikinimas. Moro uostai, kuriuose mes taip dažnai lankomės. 12. Tiesa, sako pirmininkė, komisija. Pone Džin Lambert pasiūlė atmetimą. 25. Tai yra pakeitimas ir klausiu, kas už. Prieš Susilaikė. Neatmesta, sako pirmininkė. Siūlymas nėra atmestas ir supratot pagaliau, sako pirmininkė, tikiuosi. Matote, kas yra balsavimo sąraše ir supratot, kaip čia viskas įvyko. Na, su neiginiais reikia atsargiai, kaip pirmininkauji posėdžiams, sako pirmininkė. 43 pakeitimas. Pateikti ponės Tendruk, ponas Serkas, Kristensen ir Kozolino. Kas už prieš susilaikė? Patvirtinta 12 straipsnis, pirmoji dalis A, kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta 12 straipsnis A, kompromisas dabar kas už, trijų frakcijų pakeitimas prieš susilaikė patvirtinta. Dvylikas straipsnis, antroji dalis. AB kompromisas. Trys frakcijos pateikė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas straipsnis, trečia dalis, B kompromisas, trys frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas straipsnis, ketvirtoji dalis, Šeštas pakeitimas ir 54 jie identiški. Kas už juos? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji dalis išbraukiama. 12 straipsnis, penktoji dalis, 55 pakeitimas. Joana Kataržina Skrilevska pateikė šį pakeitimą, kas už jį? prieš susilaikė atmesta. 12 straipsnis 5 dalis. C kompromisas ir jų frakcijų kas už prieš susilaikė patvirtinta. 12 straipsnis 6 dalis. 4 pakeitimai dėl išbraukimo. 8, 50, 58, 59, kas už juos prieš susilaikė patvirtinta. 12 straipsnis, 7 dalis, 4 pakeitimai dėl išbraukimų, 9, 61, 62 balsuom dėl visų kartų, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 12 straipsnis, 8 dalis, 3 pakeitimai dėl išbraukimų, 10, 63, 64 dėl visų balsuom, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 12 straipsnis, 9 dalis, 11, 66 ir 67, jie identiški, kas už juos. Prieš susilaikė patvirtinta. 12 straipsnis, 68 pakeitimas, klyvėti, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 10 dalis, 12 straipsnis, nauja dalis, 69 pakeitimas, nu, klyvėtis žodžių pakeitimu. Ar kas nors norit paprieštarauti žodiniam pakeitimui? Taip nėra. Tad balsuojam dėl 69 pakeistų pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas pateikė keturis frakcijos, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 34 straipsnis, pirma darys, E kompromisas pateikė tris frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 34 straipsnis, antroji dalis, 79 pakeitimas pateikė ponas Benjon ir ponas Becker dėl išbraukimo. Kas už? Kas už 79? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tad balsuosime dėl F kompromiso, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 34 dalis. 34 straipsnis. Kompromisas G. Trys frakcijos pateikė kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 89 pakeitimas kas už. Prieš Susilaikėm. Patvirtinta. 16 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 pranešėjo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 pranešėjo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 91 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pranešėjų pakeitimas už, prieš, susilaikė, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkim dėl 19 elektroninių būdų. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. 21 kolega balsavo už, 18 prieš, Patvirtinta. 20 pranešimo pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 straipsnis, pirmoji dalis, kompromisas HA, trijų frakcijų pateiktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22, 73, identiškas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 96 pakeitimas Taindruk serkas kas už, prieš susilaikė. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 pranešė pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 straipsnis H kompromisas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 konstatuojimų dalys į kompromisas trijų frakcijų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas. Ponios Krilievskos kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 to, tos pačios autorius kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. J kompromisas keturių frakcijų kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta priimta. 37 už prieš susilaikė patvirtinta. Ką kompromisas trijų frakcijų kas už prieš susilaikė patvirtinta. 41 pakeitimas Kristinsen kas už prieš susilaikė patvirtinta. 42 Handel už prieš Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar keturių frakcijų pateiktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmą kartą matau, kad kompromisas būtent dėl šios teksto dalies buvo sudarytas. Tad, o dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. 36 kolegos balsavo už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Et donc nous, euh, demand, nous, nous, nous mandatons quand même notre rapporteur. Įgaliojame pranešėją atkakliai ginti transporto komitete visus šiuos punktus, dėl kurių čia sutarėme. O dabar keliaujame prie 19 darbo tvarkės punkto ir balsuosime dėl ponios Kingos Kuns pranešimo. Tai yra IMKO komitetui skirta nuomonė. Programa Kūrybiška Europa. Keturiasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko atmesta? Aštuntas, kas už? kas prieš kas susilaiko priimta, devintas kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, Kompromisas H. Keturios frakcijos pati. Trys. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Dešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Į kompromisas. Penkios frakcijos pateikė kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Septintas straipsnis, jo kompromisas. Keturios frakcijos įpatikė, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Atmesta. Aštuntas straipsnis, ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko ar Atrodo, kad ponia iš pakėlė nikštį dėl visų trijų, bet net nežinau. Dėl 51 pasitikrinsim. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 18 prieš, priimta. 52 kas už,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 kas prieš kas susilaiko priimta, 59 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 19 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 60 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 61-62 identiški, kas už, kas prieš 20, kas už, kas prieš, kas 63, kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, kompromisas M Keturios frakcijos pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. B punktas to paties straipsnio 13.22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 65. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 66. Kas už? Kas prieš? Kas prieš 66, kas susilaiko? Patvirtintas. 67, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 28 kas už. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas A konstatuojamosios dalies pirmosios, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas B. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kom... C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 11 konstatuojama dalis, kompromisas D, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 13 konstatuojama dalis, E kompromisas, kas sus, už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 17. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18 konstatuojamoji dalis, 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko prie, atmesta. 20 konstatuojamoji dalis, F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. G kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30 konstatuojamoji dalis, 41 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis be žodžių sinster iki labor relations. Kas už antrą dalį, kas prieš ir antra dalis priimta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar dėl viso pranešimo elektroninis balsavimas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 36 už, niekas nesusilaikė ir 4 prieš, sveikiname pranešėją. nous en venons au point 20 de l'ordre. 20 darbo tvarkės klausimas. Tai yra preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Pirma dalis, pirmas kompromisas pateikė keturios frakcijos, kas už prieš patvirtintas. Antra dalis B kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už prieš patvirtintas susilaiko patvirtintas. Trečia dalis, trečias pakeitimas, Konelsin, su prašymu balsuoti atskirai dalimis. Pirmoji dalis. Pradė, balsuojame dėl jos. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaiko patvirtinta. Dabar balsuojame už antrą dalį. Kas už? Prieš atmestas Trečia dalis, ketvirtas pakeitimas, Zaborska, kas už prieš susilaiko atmesta. Penkta dalis, pakeitas, penktas pakeitimas, Ory, kas už prieš susilaiko atmesta. Penkta dalis, šeštas pakeitimas. Pone Ory, norite patikrinti balsavimą dėl penkto pakeitimo? Ar visi balsavote jau? Baigėme. 16 už, 24 prieš atmestas. Penktas dalis, šeštas pakeitimas, orykas už prieš, susilaiko atmestas. Septintas pakeitimas, konelis senkas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šešta dalis, C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Aštunta Dal, de, dešimtas pakeitimas atmestas, devinta dalis, vienuoliktas pakeitimas, konelis Enkas už. Liberalai prieš. Taigi vienuoliktas pakeitimas, kurį pateikė Kornelis Enkas už, prieš susilaiko patvirtintas. Po devintos dalies, tryliktas pakeitimas, Zuberkas už, prieš susilaiko atmestas. Dešimta dalis, keturioliktas pakeitimas, ory, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penkioliktas pakeitimas, zuber, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trylikta dalis, euh, avant de voter le paragraphe prieš balsuojant prieš try, dėl 13 dalies. Atsiprašau, ponios Zabarskos, mes turėtume balsuoti už 12 pakeitimą. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Taigi dabar vėl grįžtame prie 13 dalies. Dėl, kas už, prieš patvirtintas. 14 dalis E kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas. Po 14 dalies pakeitimas 19 Zuber, kas už prieš susilaikė atmestas. 15 dalis F kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Po to 17 dalis, 21 pakeitimas Zaborska, kas už prieš atmestas. 22 už prieš susilaikė atmestas. 23 Zaborska už prieš susilaikė atmestas. O dabar pereiname prie tarp institucinio sustarimo 8 dalis 24 pakeitimas Orykas už prieš susilaiko atmestas. 13 dalis pirmą įtrauką. O galbūt į įtrauką. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar antra įtrauka 27 pakeitimas orį. Kas už prieš susilaiko regis patvirtintas. Iš ties patvirtintas taip. 28 pakeitimas ponas Sory, kas už prieš susilaiko patvirtintas 29 Sory, dėl 17 dalies, kas už, prieš, susilaiko atmestas. O dabar balsuokime už visą nuomonės projektą su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, pradedame. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Jau visi balsavote, baigėme. 56 už, 36 už, 2 susilaikė, 2 prieš. Taigi, pagal mūsų įgaliojimus biudžetas lapkričio mėnesį plenarinėje sesijoje 22-23 lapkričio šio dokumento nepristatys, o dabar pereiname prie mūsų darbo atverkės 21 klausimo ir tai yra paskutinis dokumentas, dėl kurio balsuosime. Pereiname prie A kompromiso, keturis ar pateikikas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas B. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar periname prie L kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar Atsiprašau, sako pirmininkė, balsavimo sąrašai yra klaida. Tad dėl to man ir iškilo klaustukas, ką, kaip čia reikėtų daryti. Mes balsuojam dėl konstatuojamosios dalies. Keista, kad nieks iki šiol šito nepastebėjo. Ar sutinkate dėl to, kad pirmiausia dėl konstatuojamosios dalies balsuotų, bet tai nėra įprasta? Taip? Gerai tada. Tačiau paskui pri, pirmai progai atsiradus grįšime prie ankstesnės praktikos. Po A konstituojamosios dalies balsuosime dėl šešto ponios Harkin pakeitimo pas už prieš susilaikė atmestas. Septintas pakeitimas už. Norite pasitikrinti dėl šešto? Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 23 kolegos balsavo už, vienas prieš, 15 susilaikė, tuo vadu priimta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pranešėjos pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 12 pakeitimas atkrenta, tad 13 pakeitimas pradėšėjos kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas ponios super kas už, prieš susilaikė atmesta. 14 pradėšėjos pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 pakeitimas ponios kortelės kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 18 pakeitimas, ponios Suber, atkrenta, tad balsuosime dėl 19 pakeitimo, ponios Suber, kas už, prieš susilaikė atmesta. C kompromisas, jis pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė atmesta Patvirtinta. Po trečiosios dalys balsuosime dėl N kompromiso pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis 25 pakeitimas, ponios Cuber, dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaikė, 25 pakeitimas yra atmestas, ketvirtoji dalis 25. Kompromisas M. ECR frakcija patikė žodinį pakeitimą. Ar visi sutinkate su tuo? Ne, regis teks balsuoti dėl kompromiso be ECR žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė. Kompromisas M yra priimtas pradinės versijos. 29 pakeitimas, pono Beniokas už prieš susilaikė patvirtinta. 30 opozicijonis už, prieš susilaikė patvirtinta. 31 pradėšės už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis. 32 pakeitimas panama kentėjo. Jis regis atkrenta, sako pirmininkė, atsiprašau. Tad dabar balsuosime 33, trečio pakeitimo dėl pono Bulio. Pradėšė nenurodė, kaip norėtų matyti bus balsuojant dėl jo. Kas už, kas prieš, susilaikė. 33 pakeitimas priimtas. 34 pono Benijų pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl trečiojo skyriaus. 36 prieškartesnis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D. Kompromisas pateikė trys frakcijos, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta septintoji dalis. Kompromisas K. Keturių frakcijų pateiktas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta septintoji dalis. Keturiasdešimtasis pakeitimas. Jis atkrenta. Tad dabar balsuosime dėl 41 Makintir Kapnor pakeitimo, kas už prieš prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar kompromisas F pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 8 dalis 43 jos rodyslis pakeitimas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 44 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitik reikiau dėl 44. Balsuojame. Balsuokime, kolegos. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. 20 kolegos balsavo už, 18 prieš. Priimta. E kompromisas. Pateikė keturios frakcijos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktoji dalis. 45 ir 46-47 atkrenta, 49 plovenių pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 50 pranešėjos pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas pateikė 3 frakcijos, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, prašom atskiro balsavimo. Ir to pagėdavoja PP frakcija. G Kompromisas buvo teiktas trijų frakcijų. Kas pritarė G kompromisui? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar Pereiname prie penktos skyriaus, 58, ponios Kornelis ant pakeitimo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 11 dalis, H kompromisas, keturios frakcijos jį pateikė, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 11 dalis, 60 pakeitimas atkrenta. Ir dabar keliauja prie 61 buliom pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 62 ponios super. Tikrinamės dėl 61. Ar visi spėjome balsuoti? Trisdešimt du kolegos balsavo už, aštuoni prieš. Priimta. Atsiprašau, pana Būlio. 62 atkrenta. Ir dabar 63 mano super pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 64 pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 pakeitimas, ta pati autorė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 pono būrimo pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 dalis 68 pakeitimas pateikiami pranešėjo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 pakeitimas pateikė ponia Harkin, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 ponia Zuberkas už, prieš, susilaikė, atmesta, 71 už, prieš susilaikė atmesta. 72 ponios super dėl 14 dalies. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 74 už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas į keturių frakcijų kas už prieš susilaikė Patvirtinta. Aštuntoji dalis. 78. Paniskonėlis net pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 15 dalis. 76 pakeitimas dėl išbraukimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15 dalyje G. Kompromisą teikia keturios frakcijos. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 80 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 61 pradėšiaus pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 82 pono bulion pakeitimas. Ir tai bus nauja 14 dalis, jeigu pakeitimas bus pritarta, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 83 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, be žodžio, narrow, kas pritartų tam. Prieš susilaikė patvirtinta. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 15 dalis. Balsuoti nebetenka toliau, perinu prie 16 dalies, 85 pakeitimo ponios Kornelisen. Esu už prieš susilaikį patvirtinta. 17 dalis, 86 pakeitimas, autorė ta pati, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 18 dalis, 88 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 18 dalis, 87 pakeitimas. Balsuojame, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas O, dviejų frakcijų pateiktas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto ir balsavimas vyks elektroniniu būdu. Norite pasitikinti dėl kompromiso O? Aš manau, kad jūs esate ne padėjėja, o esate politikė, ar ne? Aš ne jūs išgirdau. Aš tiesiog noriu pastebėti, kad už jūsų žmonės kalba. Nes pastaba yra tikrai skirta asistentams. O kompromisas tikrinamės. Ne vote pas ouvert parce qu'il n'a pas été fermé. Dabar balsuoti. Esame pabaigę, pradedam iš naujo. Dėl O kompromiso. Et tout le monde a pu voter. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. 16 už, 20 prieš. Niekas nesusilaikė. Nepatvirtintas šis kompromisas. Balsuosime dėl 89 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dėl viso dokumento teksto. Balsavimas vyks elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Baigėme balsavimą, 33 kolegos balsavo už, 4, susilaikė, 4 balsavo prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Baigėme balsavimo sensą, dėkoju visiems prisidėjusiems prie to, kad balsavimas vyktų taip sklandžiai.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 Ir manau, kad kitas klausimas, prie kurio tai susitelkti, yra mums visiems labai svarbus. Tad kviečiu visus dalyvauti šioje mūsų darbo dalyje. Tad periname prie 22 darbo tvarkės klausimo. Ir čia turėčiau jums pristatyti nuomonę, kurią teiksime ekonomikos ir pinigų komitetui. Tai yra ta nuomonė, prie kurios turėsime labai rimtai ir greitai padirbėti. Noriu atsiprašyti visų kolegų, tačiau manau, kad jūs suprantate, kaip svarbu, kad mūsų komitetas dalyvautų vykstančioje diskusijoje dėl Europos parlamento pozicijos kurios laikysimės. Ir gruodį vyks vadovų tarybos posėdis, bus svarstumas pono Hermano Van Rompui pranešimas ir bus kalbama apie tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Kaip žinia, ekonomikos ir pinigų komitete už šį pranešimą yra atsakinga ponė Taisen. Jį savo pranešimą E, remia keturiomis, jeigu tai varsit, priemonių dėžutėmis. Ir e, Hermanas von Rompoj savo pranešime apie tai kalbės vadovų taryboje, kalbėjo apie tai vadovų taryboje birželio mėnesį. Tai reiškia, kad e, šis ponios Taisen pranešimo projektas yra paskirstytas dėl vieningos e, bankų sistemos, dėl biudžeto sąjungos, ekonominės sąjungos ir ten taip pat kalbama apie demokratinę sąjungą ir demokratinius procesus. Tai štai, mūsų konstitucinių reikalų komitetas taip pat yra įtrauktas ir prašomas pareikšti nuomonę savo ruoštų, atsižvelgiant į mums tenkančius laiko limitus, norėčiau pasiūlyti keletą gairių, krypčių. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių apie socialinę padėtį ir bendrą politinį ir teisinį kontekstą. Socialinė padėtis mums visiems yra žinoma visą, ką ES nuveikė nuo krizės pradžios, nuo 2007 metų. Ir tos priemonės prisidėjo prie to, kad mes ir toliau galėtume kalbėti apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Žinome, kad socialinė situacija pasunkėjo pritaikius tam tikras priemonės ir dabar, manau, mes turime ypatingai e, e, pabrėžti šią būtent šį būtent krizės aspektą. Kartais tam aspektui skiriama nepakankamai dėmesio ir piliečiams kartais susidaro įspūdis, kad labiau rūpinamasi bankų problemomis ir žymiai mažiau rūpinamasi tais prioritetais, kurie yra pirmiausia kova su nedarbu ir užimtumas. Ko, politinis kontekstas. Čia vadovų taryboje birželio mėnesį buvo priimtas augimo paktas. Mes turime užtikrinti, kad jis nenusėstų salčiuose, nedavęs jokių rezultatų, bet turime užtikrinti, kad jis būtų įgyvenintas, kad sukurtų naują dinamiką, kurios tikslas yra užimtumas. Taip pat norėčiau priminti štai, ką visi Prisimename tą polemiką tarp Europos centrinio banko vadovo, kai jisai sakė, kad ES socialinis modelis yra pasenęs ir kitų ES lyderio, nes šie minėjo savo poziciją, sakydami, kad tai yra ne tik nepasenęs modelis, bet ir vienas iš konkurencingumo ES variklių. Komisijos pirmininkas ponas Baroso konferencijoje dėl užimtumo Europoje, ne praėjusią savaitę, bet dar savaitę anksčiau, e, būtent ir kalbėjau apie tai, minėdamas, kad Europos socialinis modelis yra jos konkurencingumo variklis. Tai reiškia, kad remiantis tuo, apie ką kalbėjome vakar, e, matome, kad tebe vyksta lenktynės dėl paties mažiausio darbo užmokesčio, tačiau tai nėra uh, E, išeitis, tai nėra panacėja siekiant vėl užtikrinti ekonomikos pakilimą. Taigi, ponas Hermanas Van Rompoj teikia savo gairias, tose gairėse be kita ko nėra nieko pasakyta apie užimtumą ir socialinius reikalus. Tačiau jei pažvelgsime, įskaitant ir į sutartis, net ekonominės ir pinigų sąjungos rytyje. Ir mūsų komitetas nuolatos stengiasi užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą. Taigi svarbu remti šito 21 straipsnių, kur sakoma, kad turi vykti ekonomikos koordinavimas ir šito 28 straipsnių, kuris apima socialinę sritį. Mes socialinėje srityje užtikriname tam tikrą koordinavimą ir socialinėje srityje neinam tiek toli, kiek siekiama ekonomikos koordinavimo srityje. Pono Van Rompoj pranešimas sudaro tokį spūdį, kad 148 straipsnių niekada nėra nebuvę ir kad ekonominė ir pinigų sąjunga yra tas dalykas, į kurį nereikia atsižvelgti, kai norima sustiprinti ekonominė ir pinigų sąjunga, jie apima taip pat ir biudžeto ir bankų sritį. Taigi, būtent dėl to aš jums siūlau pridėti dar tokį naują turinio bloką prie tų gairių, kurias pateikė ponas Hermanus, Hermanas Van Rompoj. Ir mes pavadintume tai integruotą socialinę ir ekonominę platformą tam tikrą Tai apimtų tuos dalykus, kuriuos čia paminėjau ir būčiau laiminga galėdama aptarti su jumis šios dalykus. Tai yra taip pat tie dalykai, kurie buvo minimi Konstitucijų reikalų komiteto nuomonėje. Prasidėjo diskusija siekiant išsiaiškinti, ar galime nuodyti kažkokį bendrą pagrindą, na gal ne minimalų darbo užmokės, bet kažkokį tam tikrą bendrą pagrindą kalbant apie darbo užmokestį. Tai turėtų būti socialinės ryties toks bendras pagrindas. Jis padėtų nustatyti nedarbo išmokos dydį ir šis, šis, šis e, lygmuo turėtų būti aptartas e, europiniu lygiu. Galiausiai dėl jaunimo garantijų. Štai dabar balsavome dėl ponios Steinruk pranešimo ir aš manau, kad e, jaunimas taip pat turbūt įtrauktas į šios dokumentus. Kai dėl bedarbio pašalpos, jūs žinote, kad ši diskusija irgi buvo iškilusi viešai, ponas Delple buvo šią mintį iškėręs, aš norėjau pasikviesti į mūsų komitetų posėdį ir tikiuosi, kad sekretariatas tuo dar užsims, galbūt iki balsuojant dar iki mano pranešimo jis bus pakaisęs, nors abejoju, ar suspėsim, bet reikėtų išsiaiškinti, kas ir kaip, nes mes kalbame apie savo komiteto kompetenciją ir mums tai yra tikrai nemenkas iššūkis. Svarbu turėti europinę priemonę tam, kad būtų galima aiškiai apibriežti kas yra solidarumas. Taip pat būtina turėti tam tikrą kritinę masę kad būtų galima turėti eurozonos ES biudžetą. Nes pirmiausia, šis bedarbio pašalpa ir tos išmokos būtų numatytos eurozonos valstybių piliečiams. Ir turime pasižiūrėti, kokį poveikį turės tie sprendimai socialiniam dialogui ir socialiniai struktūrai. Man sakoma, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų diskusijose apie socialinį dialogą Kita dalis, kurią noriu aptarti su jumis, yra susijusi su biudžeto integravimu. Mano nuomonės pavadinime yra šiek tiek neiškumo tokio lygia. Mes turime pasisakyti už tai, kad būtų stiprinama priežiūra ir koordinavimas ekonominėje srityje ir kad būtų nuolatos atsižvelgiama į šių sprendimų poveikį socialiniai apsaugai ir kiek tai prisidės prie darbo vietų kūrimo. Manau, kad e, mums svarbu prisiminti ir devinto straipsnio nuostatas, nes šis straipsnis menkai naudojamas. Maničiau, kad būtų laikas mūsų galvočiams šiek tiek detaliau padirbėti prie šio klausimo. Tai rodinamoji horizontalioji nuostada, tačiau sutartie šis straipsnis egzistuoja. Kam jį ten kažkas ir įrašė, jeigu iki šiol šiandien jų niekas nesirėmė. <clears throat> Nesirėmė tam, kad būtų galima paveikti susiklošius aplinkybės. Ir aš manau, kad <clears throat> labai svarbu yra atsižvelgti į socialinį poveikį egzistuojančių apmokestinimo priemonių. Mes žinome, kad kapitalo, kad, kad dabar mokesčiai pasislinko nuo kapitalo, dabar apmokestinimas labiau darbas, ne kapitalas. Ir norėčiau paminėti taip pat, kad mokesčių vengimas taip pat yra problema, nes dėl to mažėja valstybių narių galimybės finansuoti viešasias paslaugas. Tai yra tie klausimai, kuriuos reikės iškelti, kaip tuos klausimus, kurių nutilėti nevalia. Solidarus integravimas taip pat yra svarbus aspektas, todėl reikėtų, kad ES būtų tvirta, valstybės narės taip pat, kad jos kovotų su mokesčių vengimu, o ne E, leistų viena kitai sudaryti keistus susitarimus, kurie leidžia gyventojams mokesčių išvengti arba jos paslėpti. Kad dėl ekonominės integracijos norėčiau priminti nacionalinių žimtumo planų vaidmenį. Tie turi būti pridėti prie nacionalinių reformų programos – štai balsuodami dėl ponios Kornelisen pranešimo, matėme, kad nacionalinės valstybės net nepasivargino įsigyti popieriaus, ant kurio tos nacionalinės užimtumo programos būtų surašytos. Ir dauguma valstybių tų nuostatų nesilaikė. Mums tai yra nepriimtina. Ir turime visiems aiškiai priminti, ką reiškia ekonominės politikos integravimas, ypač valstybėms eurozonos narėms. Judėjimo laisvė darbuotojams iš Rumunijos ir Bulgarijos vėl yra aktualus klausimas, iš naujo iškylantis klausimas. Socialinis dempingas ir komandiruoti darbuotojai yra tie klausimai, kur irgi yra susijęs su Europos socialiniu modeliu. Turime jau e, pasirinkti aišku darbo metodą, turime pasinaudodami įtraukti į darbus nacionalinius parlamentus. Ir aš manau, kad mums taip pat reikėtų labiau pagalvoti apie tai, kaip įtraukti socialinius partnerius į šį procesą ir pilietinės visuomenės atstovus. Taip pat turime pažvelgti, kaip šie socialinės politikos klausimai e, ir atsakymai juos padės kurti darbo vietas nes tik priežiūros ir sankcijų nepakaks, vien čia logika toli nenuvažiuosi ekonominės politikos srityje. Mm, turime prisiminti ES 2020 strategijos tikslus ir reikalauti, ir man atrodo, tai yra labai svarbu, kad savo darbus atliktų Europos komisija. Mane pažįstantis sakys, kad eilinį kartą esu užsispyrusi, bet mes juk bendradarbiavame su Europos komisija komisiją ir matome, kad komisija jums teikia palyginimo elementus, kągi veikia valstybės narės. Kai kas iš mūsų pasisako už tai, kad, pavyzdžiui, išlaidos investicijoms turėtų būti aiškiai susijėtos su stabilumo paktu. Nepakanka kalbėti apie investicinės išlaidas, tačiau jeigu reikia, reikia prižiūrėti, kaip įgyvendinamas stabilumo paktas ir nacionalinė reformų programa, tad svarbu yra žinoti, kiek pinigų, šviet... pavyzdžiui, išleido valstybės narė švietimui, sveikatos apsaugai, infrastruktūrai. Ir čia mes informacijos turime, suprantu, kad e, darbas nelengvas, tačiau palyginti kol kas įvairių gautų duomenų negalim, nes tie duomenys nėra visai lygintini. Tad suprasite, kodėl vėl grįžtų prie šio klausimo. Na ir galiausiai, ir čia mes surašėme viską pakankamai švelniai, aliuzijomis daugiau išreiškėme savo poziciją, tačiau aš manau, kad jeigu jau eurozonos valdysenos struktūros turėtų būti stiprinamos, jeigu jis turėtų apjungti eurogrupės valstybės, tai socialinėje srityje irgi reikėtų pasižiūrėti, ką tai duos. Ekofino sustiprinimas turėtų vykti dialogo tarp būtent šio struktūros ir EPSCO būdų. Tiek būtų, manau, to pakankamai ilgo pranešimo, o dabar suteiksiu žodį kolegijai Bauer, o paskui ponui Serkas, prašom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ez a vélemény, ez valóban egy átfogó, átfogó vélemény. Esu įsitikinusi, kad ši nuomonė yra labai išsami ir manau, kad labai svarbu šiame procese išsakyti savo nuomonę. Po pono von Rampoj pasisakymo situacija šiek tiek pasikeitė ir taip pat ponas Borozo praėjusią savaitę padarė pranešimą Strasbūrė, jis buvo šiek tiek kitoks, kokybiškai kitoks nes socialinį modelį paminėjo kaip tokį pat svarbu kaip ir bankų reglamentavimą. Ir būtent, kaip supratau iš jo kalbos, finansiniai klausimai negali būti svarbesni už socialinius, vien todėl, kad galiausiai ekonominė krizė visuomet virsta socialinė krize. Esu įsitikinusi, kad turime pasistengti ir padaryti viską, kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, ypač jaunimui. Ir šios darbo vietos turėtų būti tvaraus pobūdžio nes paprastai darbo vietos lieka tol, kol yra subsidijuojamos. Taip pat reikėtų paminėti darbo užmokesčio apmokestinimą. Tai yra gana rimtas klausimas ir mokesčių našta turėtų būti perkelta e, ant e, vartotojų pečių, kaip tai turi būti mokama kaip vartojimo mokesčiai. Taip pat pranešė kalbėjo apie e, europinės subsidijas. Norėčiau pateikti Kipro pavyzdį. Kipre minimali alga yra didesnė nei vidutinė alga mano šalyje. Taigi būtų galima pasiekti minimalų vienodą lygį, bet tai būtų minimumo minimumas. Mums nereikėtų tos ribos nustatyti per aukštai. Priešingą atveju poveikis būtų priešingas. Dar norėčiau šį bitą pridurti. Dėl 3.12 pirmininkė paminėjo, kad labai svarbu kovoti su socialiniu dempingu, tam visiškai pritariu. Kita vertus, neturi būti daromas neigiamas poveikis ekonominiai konkurencijai. Galbūt reikėtų rasti tokių būdų, kaip būtų galima sukurti geresnį bendradarbiavimą su darbo inspekcijomis nes šis darbas nebūtinai susijęs tik su komandiruotais darbuotojais. Norėčiau su jumis pasidalyti savo patirtimi dėl darbuotojų komandiravimo iš mano šalies į Luksemburgą. Ir jie ten puikiai dirba, kai vertiname minimalę algą, tačiau iš tiesų situacija nėra jau tokia gera. Dar vienas klausimas mačiau, kad paskutinė data, kada reikia pateikti pakeitimus, yra 24 diena, tai yra pirmadienis, ir šis terminas yra labai trumpas. Gal būtų įmanoma terminą pratesti bent vieną ar dviem dienomis? Sítóknak, mert ez, ez nagyon, nagyon kegyetlen, ön is tudja, elnök asszony, hogy... Nes, kaip žinote, ponia pirmininkė, mes paprasčiausiai čia nebūsime, bus darbo grupių posėdžiai ir tiesiog neturėsime laiko pateikti pateikimų dėl tokio svarbaus pranešimo. Ačiū. E, Gracias, señora presidenta. Ačiū pirmininkė, labai trumpai, nes labai daug, ką norėjau pasakyti, jau buvo pasakyta, e, pasakė ponas Baueris. E, Taip pat manau, kad mūsų politinė konjunktūra kaip. Pintan kalba, pero hay que aprovechar este pequeño mechón de esperanza. Que... Mes galėjome pamatyti, kad ponas Van Rompojus, e, kai ką siūlo ir dabar šiandien per, ir, ir per plenarinį posėdį žiūrėt, turime žiūrėti, kaip socialinį aspektą labiau akcentuoti. Politinėse frakcijose kiekvienas supranta, kad e, monetarinė sąjunga atsidūrė aklavietėje ir labai sunku eiti tuo pačiu keliu Tad reikia pradėti kažkokią tai e, ekonominės sąjungos reformą pradėti vykdyti. O tam, kad tai būtų padaryta, reikėtų pradėti galvoti apie biudžeto politiką, mokesčių politiką. Mes taip pat turėtumėm kurti bankų sąjungą ir visa tai e, verčia sukurti naują ramstį, kuriame dalyvautų, demok... E, kuriame visi statantis ES demokratiškai dalyvautų. Tai būtų kažkoks turbūt penktas ramstis, platforma ar kaip be pavadinsi, į kurį įeitų e, socialinė politika, e, strategija, kuri būtų koordinuojama. Deja, ta ramstis šiandieną taip ir neišvydęs dienos šviesos, todėl pirmininkė norėčiau Jūs pasveikinti, nes Jūs iš tiesų labai greitai pasinaudojote progą ir pristatėte šį pranešimą. Savai mes suprantama, Dabar reikia, kad veiktumėm greitai, nes anal... reikia išsamios analizės. O pirmą puslapį skaitant matome, kad tas kelias, e, kuris leis ekonominę politiką ir socialinę politiką integruoti, e, bus e, toks, kad lygiai taip pat veiksime kaip bankų, pavyzdžiui, politikos atveju. E, reikėtų ko gero dar pagalvoti ir apie sutarčių reformą. Tikrai sunkiai galima stumtis į priekį, jeigu remsimės tik tais pirminė, pirminiais teisės aktais. Mes e, matome, kad tikrai yra didžiulis disbalansas tarp socialinės ir ekonominės Europos statybos. Dažnai pastebime, kad įgyvendinant socialinę Europą susidurėme su didžiulėmis kliūtimis. Pritariu poniai Bauer, iš tiesų atėjo pats laikas socialinį Europos modelį e, tokiu pačiu lygiu e, traktuoti kaip e, teisės aktų leidimo bankų sektorių ir panašiai. Tai yra didžiulis sektorius ir tą sektorių mes turėsime kažkokiu būdu atremti. Savai mes suprantama, tai yra utopija, tačiau be utopijų manau, kad šiandieną čia visi nesėdėtume šioje salėje. E, Dar vieną dalyką norėčiau pridurti, ponė pirmininkė, dėl e, būsimo pakeitimo, kurį norėčiau pasiūlyti. Panas Van Rompojus pamiršta socialinę dimensiją. Ta reikėtų priminti. Šiandien Europa susiduria su ekonominė, socialinė krize ir Europa taip pat susiduria su politinė krize ta politinė krizė irgi pakankamai rimta, todėl pirmiausia mes turime griebti jauti už žagų ir galvoti, kaip su ta krize susitvarkyti, kaip padaryti taip, kad europiečiai e, turėtų daugiau, e, būtų labiau solidarūs, kad turėtų daugiau vilties ir viltingiau žvelgtų į ateitį. Manau, kad čia reikėtų ambicingiau veikti, e, o šiandieną matome, kad socialinis paktas iš tiesų uh, E, iš tiesų labai nukentėjęs, tuo tarpu, kai Europa yra statyta tokio pakto pagrindu. Reikėtų pasižiūrėti, kaip pa, e, užtikrinti visų interesus ir įmonių, ir piliečių, ir, ir darbuotojų, ir e, centrinių, ir periferinių valstybių. Taigi tas Europos teigimo sutartis iš tiesų šiandieną patiria krizę ir sunku užtikrinti E, kad sėkmė lydės vieningą valiutą, kad e, vieningą poli socialinę politiką vykdysime, monetarinę politiką vykdysime. Visus tuos elementus reikia pabrėžti. Savai mes suprantama makroekonominius parametrus, e, nedarbą, juodasias kilės, įvairias spragas socialinėje dimensijoje reikėtų priminti, kad yra tos spragos Van Rompuys pranešime. Tačiau e, pats skaudžiausias dalykas yra tai, kad sulaužytas socialinis paktas, dėl to ir įkritome į tokią gilę krizę. Ačiū, sako pirmininkė, ar daugiau kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Nebent komisija norėtų žodį tarti. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasveikinti e, šį pranešimo projektą, kuris buvo parengtas, manyčiau, kad mes visi Europoje dirbame šiuo klausimus siekdami tokio ambicingo tikslo sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Tai yra labai didelė užduotis, daug kuo rizikuojame, todėl labai svarbu nustatyti ir trumpalaikius, ir ilgalaikius poreikius, ir siekius. Ir šioje situacijoje labai svarbu vengti bet kokių didelių kliučių. Nenorėčiau kalbėti labai ilgai, tik Pakartosiu tai, ką sakė pirmininkas Barozo praėjusią savaitę kalbėdamas apie ekonominį ir socialinį modelį. Jo pasakyti žodžiai ir čia buvo cituojami, tai kad socialinės modelis yra toks pat svarbus kaip ir bankai. Ir būtų galima performuluoti taip. Štai kaip bankai turėtų tarnauti visuomeniai. Tokia yra komisijos nuomonė. Ir visą kas gero buvo padaryta, tai buvo padaryta komisijos iniciatyva, tai yra stengiantis pagerinti ekonominę valdyseną. Ir, o galutinis tikslas yra paremti visus tikslus susijusius su ekonomika, ekonomikos augimu ir Europos konkurencingumą. Norėčiau paprasčiausiai pabrėžti, kad pritarėme nuomoniai, kad darbo jėgos judumo didinimas, pavyzdžiui, pensijų perkelimas yra labai svarbi dalis, kuri padeda judėti pirmin. Kai kuriais klausimais mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi, pavyzdžiui, dėl bendro sprendimo ir jūs pirmininkė ir vicepirmininkas tos klausimus aptarė. Nežinau, ar tai įmanoma įgyvendinti remiantis dabartinę sutartimi, tačiau matome, kad tokie dalykai vyksta ir komisija nekarta kartojo, kad esant, kadangi procesas toks sudėtingas, mums reikia kad parlamentas taip pat būtų demokratiškai atskaitingas europinių lygmenių. Ačiū. Klausimas. Aš aiškiai išdėščiau par, Europos parlamento nuomonę. Aš rengiuosi diskusijai, kuri prasidės metų pabaigoje vadovų taryboje. E, išklausysime komisijos pirmininką poną Baroso, jis Jis kalbėjo jau apie ES būklę, taip pat rūpi, kaip generalinis užimtumo direktoratas su ECFIN direktoratu bendradarbiauja, kaip rengiamasi komisijoje šiems darbams, kas dirbs prie tų mums aktualių klausimų ir ypač kaip tam rengiasi užimtumo direktoratas, nes jūs e, diskusijose kalbate ir mums įdomu būtų išgirsti būtent šios dalykus. Uh, I'm afraid that I cannot speak. Bijau, kad negalėčiau kalbėti užsienio generalinio direktorato vardu, nes esu iš ECOFIN direktorato. Tai galėčiau pasakyti, kad mes esame įsitraukę į dvišalės diskusijas ir pats pirmininkas e, taip pat dirba su Europos vadovų tarybos pirmininku ir su Centriniu banku spręsdami šios klausimus. Kol kas dar šiek tiek per anksti kalbėti apie labai konkrečius dalykus. Kol kas komisija savo darbo atvarkėje nurodė tik pasiūlymus ir bankų sąjungos viziją ir pasiūlymus dėl vieningos priežiūros sistemos esant kriziai. Ir Europos vadovų tarybos sprendimas bus tarsi ta sąsaja su bankais ir galbūt tokiu būdu, esant kriziai, mes galėsime įveikti tuos atotrukius, kurdami bendrą priežiūros mechanizmą. Tvarkoj, supratom ne jūs asmeniškai esate EGFIN generalinis direktoratas, jūs esate vienas iš atstovų, jūs vadovaujate šią operaciją, tačiau nesakykite, kad užimtumo generalinis direktoratas jums nerūpi, nes jūs jų koordinuojate veiksmus. Net neverta, kad ponas Baroso čia skelbtų garsės deklaracijas, tuo tarpu ir sakydamas, kad socialinis Europos modelis yra konkurencingumo variklis, o to tarpu neaišku, ką komisija padės ant stalo, kai vyks pasikeitimas nuomonėmis su Europos vadovų tarybais. Pone, su, su vadovais e, taryboje, ponė Lambert. To... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pak, pasitikslinti vieną dalyką. Kada komisijos narys Andoras dalyvaus mūsų komiteto posėdėje ir galbūt mes galėtume kit, per kitą koordinatorių posėdį aptarti šį klausimą, tai yra tarpininkavimo klausimą. Ehm, mes esame numatę Strasbūrę susitikti su komisaru. Būt, reikės kalbėti 2013 metų prioritetus, tačiau pridėsime ir kitų klausimų. Visiems pasisakiusiems šioje diskusijoje dėkoju. Žinau, kad laiko limitai labai nedideli, tačiau privalumas yra tas, ponia Bauer, kad Europos parlamentas pateiktų kažką, kas būtų atvirtinta plenarinėje sesijoje vadovų tarybai. Kitaip tariant, kad gruodį jau būtų galim turėti medžiagos, apie kurią bus galima kalbėti. Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas pakeitė savo darbo tvarkę. Ir dabar dirbama tik anglų kalba. Dažnai įprasta tave komitete šitai. Bus balsuojama spalio 15 dieną. Mes spalio 9 dieną turime balsuoti ir nemanau, kad turėtume atidėti tą balsavimą. Nežinau, ar ponas Delpliau galėtų atvykti spalio 8 dieną, nežinau, ar tai pakeis kitus mūsų kompromiso pakeitimus, tačiau mm, aš manau, kad tame procese, kuris dabar jau vyksta, mums būtų svarbu susitikti su juo. Ir nuo 24 iki 25 siūlyčiau atidėti pakeitimų teikimą. Tai jums paliks dar vieną dieną papildomą ir daugiau galimybių tuos pakeitimus pateikti. Be abejo, svarbu, kad pakeitimai būtų parengti apie trečią dieną. Antrą, regis, jie turėjo būti pateikti atsižvelgiant į vairias mūsų visų darbo atvarkės. Tai štai, kas ir siūlau. Pamiršau įvadinėje kalboje paminėti du dalykus. Pirmiausia, užimtumo komitetas įneš savo indėlį į ekonominės ir pinigus e, komitet, ekonominės ir pinigų sąjungos komiteto reikalus. Mes turime tokį klausimą, kuris iki galo nebuvo iš, iki galo išanalizuotas. Tai jis apima daugiau negu devintojo straipsnio apimamus dalykus. Turime esame girdėję, kad siūloma keisti ES sutartys. Aš bent jau trumpalaikėje perspektyvoje tam nepritarčiau. Turime pasižiūrėti, ką galime padaryti remdamiesi jau veikiančiomis sutartimis. Gal apsėtume ir be tų keitimų. Be kita ko, norėjau Jūs informuoti štai apie ką. Europos parlamento pirmininkas nusprendė įsteigti kontaktinę grupę, kad Europos parlament parlamentas būtų tinkamai atstovaujamas, tačiau jis neatsižvelgia anksčiau parlamentų nuveiktą darbą šioje srityje, kalbant apie biudžeto sutartis. Kai turėsite daugiau informacijos, informuosiu Jūs apie tai, kiek tai turės įtakos mūsų darbui komitete. Jeigu nebėra papildomų pastabų ar klausimų, tai tuomet pakeitimai bus teikiami angliškai kai iki 25 dienos e, vidurdienio, 8 spalio nagrinėsime pakeitimus, nes neturime laiko e, padaryti skirtumo tarp e, analizės pakeitimų ir kompromiso pakeitimų, o paskui rytojus dieną balsuosime. O paskui tikėsimės, kad ekonomikos ir pinigų komitetas atsižvelgs į mūsų indėlį. Dabar 23 darbo tvarkės klausimas ir suteikiu žodį Alejandro Serkas, darbuotojų informavimas ir konsultavimas su jais, restruktūrizacijos numatymas ir valdymas. 78 pakeitimų esame sulaukę šiam pranešimui. Ne, ne 78 pasitaisų pirmininkė. 418. Prašom, žodis jums, ponė, pranešiau. Merci, madame la présidente. <clears throat> Effectivement, euh, Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, pateikta 418 pakeitimų. Ir manau, kad na, visų jų išverstų dar neperskaičiau, tačiau suprantu, kad tema yra labai sudėtinga ir tiek daug pakeitimų tai ir įrodo. Tai taip pat įrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus. Ir visi kolegos dėkoju už pakeitimus. Ir aš pritariu, kad šis pranešimas yra išties sudėtingas. Mes dirbome su Europos ekspertų tinklu paskutiniu laikotarpiu ir komisijoje, ir taryboje, ir valstybėse narėse ir stengiamės išspręsti šią labai svarbę problemą. Ką galime padaryti, kokias priemonės galime sukurti, kad galėtume įvykdyti restruktūrizaciją, kad galėtume įveikti su globalizacija ir valdymu susijusius iššūkius, kad mūsų regionų audinys nebūtų sugadintas nes visi regionai prisidėjo prie tokios Europos sukūrimo. Taigi nenorėtume, kad tie sektoriai persikeltų iš Europos į kitas šalis, kad mes norėtume, kad neprarastume savo pramonės įmonių. Jau praradome 10 procentų iš jų. Ir tai susiję ne tik bankų paslaugomis ir turizmo. Taigi norėtume kažkaip sustabdyti tas blogas tendencijas. Ir šiame pranešime yra siūloma, kaip spręsti tokias problemas, kurios apriepia daug plačių nei mūsų valstybinės sienos. Mes ką tik kalbėjome apie nedarbą ir matome, kad Vokietija Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje prarandamos darbo vietos šiuose sektoriuose. Taigi tai yra ne tik tam tikrų sektorių ar šalių problema, tai yra visos Europos problema ir iššūkis. Su tuo yra susiję ir ekonominiai ir socialiniai klausimai, bet taip pat uh, labai svarbus ir strateginis klausimas, kaip Europa turėtų prisidėti sprendžiant tuos klausimus. Būtent todėl pateikta 418 pakeitimų ir manyčiau, kad jie visi patobulins pranešimą. Per, kaip jau minėjau, paskutiniu laikotarpiu bendravau su ekspertais, su komisija, su skirtingais komisijos nariais, su, net ir su pačiu komisijos pirmininku. Taip pat bendravome su pirmininkaujančia valstybė narė, su socialiniais partneriais, vyko dialogas su Business Europe. Jis buvo labai sunkus, nes prieš kalbėdami su manimi jie jau buvo parengę savo strategiją, kuri niekaip negalėjo pagerinti šio pranešimo. Jie iš pat pradžių nutarė kad pirmiausia, visų pirma, šis pranešimas neturėtų švysti dienos šviesos o mes remiamės visomis priemonėmis numatytomis sutartyje, kad parlamentas galėtų atlikti svarbų aidmenį. Ir viena agentūra Dublinė turi daug patirties šiais klausimais. Taigi, būtent todėl yra tiek daug pakeitimų, nes su jų pagalba mėginama uh, patobulinti tai, ką aš norėjau pasiekti ir manau, kad vėliau su kolegomis pasieksime kompromisų. O ketvirtadienį vyks posėdė su šešėliniais pranešėjais, vyks ir daugiau posėdžių tuo klausimo. Buvo planuojama balsuoti spalio 9 dieną. Taigi mes parengsime tokį dokumentą, kuris tikrai suteiks papildomos vertės. Mes analizuojame faktus, iš ko turėtų susidėti Europos iniciatyva šioje srityje. Analizuojame ir teisėkūros ir neteisėkūros dokumentus. Ir pranešimas bus pateiktas kitą mėnesį ir balsuosime spalio 9 dieną. Taigi mums šiek tiek reikia laiko panalizuoti šį pranešimą, jo rengimą įsitraukė trys universitetai ir parengiami pasirinkti pasiūlymai, kaip įveikti pokyčius, kaip išvengti masinio darbuotojų atleidimo. Taigi yra pateikta labai svarbių pasiūlymų. Mano pranešimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra rekomendacijos komisijai dėl tų dalykų, kuriuose yra sunkumų. O po to svarbu bus nutarti, kokiais teisės aktais bus galima įgyvendinti tas rekomendacijas. Nes visi sutarėme dėl to, ką reikia padaryti. Tik tai mm, sunku nutarti, ar tai turėtų būti direktyva ar koks nors neprivalomas dokumentas. Taigi e, parengiau rekomendacijas ir reikia nutarti, ką reikia padaryti su kad restruktūrizavimas būtų socialinio pobūdžio, o po to, kaip tarsime turinį, galėsime aptarti ir teisinės, teisinius teisės aktus. Aš manyčiau, kad tai turėtų būti ne direktyva, o privalomas dokumentas, nes kitas priemonės jau esame išbandę. Jeigu eisime tuo keliu, kuriuo ėjome iki šiol, kai rekomendacijos yra neprivalomo pobūdžio, tai vieni jas įgyvendins gerai, kiti prastai. Ir tai rodo, kad mes Europoje negalime atlikti transnacionalinių restruktūrizavimų, nes nacionalinių lygmenių požiūriai yra skirtingi. Ir būtent todėl reikėtų direktyvos. net jeigu joje būtų nurodomi minimalų standartai dėl subsidiarumo ir dėl socialinių partnerių vaidmens. Manau, kad šios Europos gairės turėtų reikšti daugiau nei per pastaruosius dešimt metų. Ir žinoma, prieš dešimt metų buvo parengta pirmoji žalioji knyga, mums nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio. Taigi reikėtų tik remtis tuo ir padaryti išvadą, kad to nepakako. Siekiant įveikti rinkoje atsiradusius iššūkius. Taigi, tokie yra svarbiausi klausimai, kurie yra nurodyti pranešime. Ir frakcijos vėliau pateiks pakeitimų. Man kelia susirūpinimą keturi dalykai. Aš pats pateikiau 20 pakeitimų. Tai yra svarbus e, dokumento projektas. Suprantama, atsiranda klausimų, man nepavyko kai kurių minčių išdėstyti labai aiškiai, todėl savo pakeitimuose noriu paaiškinti tuos dalykus, kurie yra neaiškus ar kelia tam tikras baimės. Dabar dėl taikymo srities. Aš siūliau labai nedidelę taikymo sritį, kalbant apie įmonės, tačiau taikymo sritis yra labai didelė, jeigu kalbėsime apie darbuotojus. Uh, galbūt tik vienas, du procentai įmonių turės tiek darbuotojų, darbuotojų tačiau kalbėsime apie 25 procent, procentus visų darbuotojų. Gal vieni sakė, kad nepakankamai apriepiau mažų ir vidutinių įmonių klausimo arba ir nurodžiau, kad tam tikras darbuotojų skaičius turėtų būti sprendžiamasis. Bet galėtume aptarti dar tuos klausimus ir tai yra tiesiog tokie, tokie minimalūs dalykai. Tai yra tam tikra riba ir nacionalinių lygmenių arba remiantis kolektyvinėmis sutartimis būtų galima tą ribą sumažinti, kalbant apie darbuotojų skaičių, kad ji būtų 500 ar kitokia. Dar dėl taikymos ryties kelia susirūpinimą štai koks dalykas. Mano pranešime apie tai nieko nebuvo rašoma ir tai yra ši nemaloni tikrovė, kad vyksta valstybinio sektoriaus restruktūrizavimas, ne tik privataus sektoriaus restruktūrizavimas. Suprantama, valstybės administracijos sektoriaus administravimas yra svarbus, bet jame yra ir komercinio pabudžio įmonių, kurios yra restruktūrizuojamos ir nereikėtų manyti, kad joms nereikėtų taikyti galimo europinio požiūrio. Dar vienas dalykas, kuris buvo išsakytas kaip kelinti susirūpinimą, tai, tai, kad yra daugiau kaip septynios ES direktyvos, kuriuose e, kurios reglamentuoja restruktūrizavimą ir dėl to situacija yra labai sudėtinga. Svarbu, kad šios septynios direktyvos viena su kita dėrėtų, nes yra tam tikrų ES iniciatyvų, e, kuriomis suteikiamos tam tikros garantijos. ir tuomet minimalių standartų direkt, direktyva gali būti sumenkinta. Todėl aš paminėjau konsultavimuose direktyvą ir kitas, kitus dokumentus. kad tarybos direktyvoms nebūtų daromas poveikis. Norėčiau pasakyti, kad Direktyvoje nurodyti klausimai yra perkelti į nacionalinės teisės aktus, kalbant apie darbuotojų teisės. Tik norėčiau pasakyti aiškiai, kad tie dalykai ne, neturėtų, tiems dalykams neturėtų būti daromas poveikis. Dėl minimalių standartų yra šiokio tokio vėlavinimo. Na, tai nereiškia, kad lygmuo taptų aukštesniu. Valstybės narės gali turėti ir dar geresnius teisės aktus, nebūtinai taikyti minimalius standartus. Kalbant apie nacionalinių teisės aktų laikymasi, kolektyvinės dėrybas, 47 pakeitime išreiškiamas visiškas pritarimas tam, tai yra minimalių standartų, minimalių reikalavimų dokumentas. Taigi labai svarbu, kad būtų tas minimalus apsaugos lygis. 152 pakeitime dar kartą pabrėžiama, kad Mm, tos nacionalinės nuostatos, kurios yra palankesnės, neturėtų būti sumenkintos. O 18 pakeitime aš aiškiai parašiau, kad neturėtų kilti problemų įmonėms arba teisės aktų kuriems. kitose pakeitimuose iš atsakiau į tuos dalykus, kurie kelia susirūpinimą valstybėms narėms. Pavyzdžiui, kaip būtų galima panaudoti nebeveikiančias pramoninės teritorijas. Kitame pakeitime pabrėžiau, kad labai svarbu laikytis tų teisės aktų. Dėl konfidencialumo Tai irgi yra apibrėžiama nacionaliniais teisės aktais. Valstybės narės ir suinteresuoti asmenys apibrėžia konfidencialumo savoką. Tačiau dar norėčiau paminėti keturis pakeitimus. Norėčiau tiesiog pas, paaiškinti, ko yra siekiama. Yra tokių pakeitimų, kuriais siekiama padidinti pusiausvyrą. Jau minėjau Business Europe Mes tengiamės taikyti lankstų, lankščią saugumo sistemą, vadinamą Flex Security. Ir jeigu būtų pasiekta pusiausvyros tarp lankstumo ir saugumo, tai pamatysime, kad tai yra savoka. Tai yra 84 pakeitimas. Norėčiau pabrėžti, kad restruktūrizavimas turi būti atliekamas taip, kad ilgainiui būtų padidintas įmonės patikimumas ir konkurencingumas. Taigi da, yra lankstumo, tačiau tie darbuotojai, kurie praranda darbo vietas, turi teisę į mokymas, turi teisę į paramą net jeigu, kaip jau 93-ame pakeitime rašoma, kad darbuotojai privalo lankyti siūlomus mokymus. Taigi labai svarbu, kad darbuotojai tai suprastų. O darbuotojai prašė paaiškinti, kad būtų paaiškinta, kodėl atliekama restruktūrizacija. Europoje mes neturime patikimos informacijos dėl restruktūrizavimo. Na, galbūt po diskusijos toliau aptarsime, sako pirmininkė. Norėčiau tik pabaigti ir pasakyti, kad paskutinis pakeitimas yra susijęs su Europos informacijos sistema. Na ir tikėkime, kad mes galėsime tuos klausimus vėliau aptarti. Suprantu, kad tai yra paskutinis darbo atvarkys klausimas, bet tai daro poveikį milijonams. Todėl šis dokumentas yra toks svarbus. Ačiū. Labai svarbu pasakyti viską, ką turime pasakyti, bet labai svarbu, kad ir kiti turėtų laiko pasisakytų. Pone Riopi Fontaniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesileisiu į diskusiją dėl pakeitimų, nes manau, kad per anksti dar apie tai išnekėti. Mes turėsime dar dėl to susitikti, kaip sakė ponas Serkas. E, tai yra labai svarbu, labai sudėtinga ir manau, kad e, labai svarbu bus pasiekti susitarimus. Aš labai patenkinta, kad e, iki lapkričio galime pateikti pakeitimus, kad galėtumėm ieškoti kompromiso. Ir manau, kad visi esame suinteresuoti, visi norime apginti Europos įmonės, mes nenorime, kad jos delokalizuotųsi, išsikeltų kitur, bet turime žiūrėti, kaip E, pasiekti, kad visi gal balsuotumėm už tą pranešimą. Žinoma, yra kai kurių abejonių, e, abejojame ar, ar tai turėtų būti direktyva, ar tai turėtų būti kažkas kito. Manau, kad jeigu direktyva, tai e, gal rasime, gal dėl to ir sutarsime, o gal kažkokią kitokią teisinę, teis, teisinę formą pasirinksime, nes e, gali paaiškėti, kad e, dauguma kolegų priešinsis tam, kad tai būtų direktyva. E, bet kokiu atveju reikia minimalių standartų visoms šalims. Labai sunku galvoti, kad kiekvienoje valstybėje galioja skirtingi kvadra, e, standartai, nors e, kažkokios taisyklės, kažkokie standartai minimalūs visiems turėtų egzistuoti. Dirbame ir dirbsime labai daug, e, spręsdami šį klausimą EPP ir aš kaip jos narė galiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas prives mus prie konsensuso, kad galėtumėm pritarti tokiai svarbiai iniciatyvai. Aš esu jūsų paslaugoms, kad galėtumėm padiskutuoti E, apie visus likusius klausimus, nes tai yra tikrai labai svarbi. Ir dar norėčiau Jūs pasveikinti, nes pranešėjas dirbo iš tiesų labai daug, jis labai susidomėjo šią temą ir e, manau, kad su, tam visi pritars. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponas Kasin, paskui ponė Kornelisen. Ačiū ponė. Pirmininkė, kolegos, pranešėjau, sunku nepritarti toms, tiems ketinimams, kuriais remiantis buvo parengtas šis pranešimas. Vizija labai aiški. Mūsų ketinimai yra tokie patys, kad restruktūrizavimas būtų kuo mažiau skausmingas. Tačiau mes ne visi pritarėme toms priemonėms, su kurių pagalba reikėtų to pasiekti. Mes vienaip manome, kai kalbame apie įmonės ir jų restruktūrizavimą, tai nėra blogis, kurio reikėtų vengti. Ir labai dažnai tai yra tam tikras verslo procesas ir juo siekiama, kad įmonė galėtų būti geriau pristaikiusi prie ekonominių sąlygų, būtų pelningesnė. Būtent todėl pranešime rašoma apie įmonės ir kalbama, rašoma taip, kad tarsi tai būtų savaime suprantama. Reikalaujama, kad įmonės taikytų e, nau, tokias priemonės, kurios būtų naudingos joms pačioms galiausiai. Tačiau trumpalaikę prasme jos nebūtų naudingos įmonėms. Uh, Atsižvelgiant į nedarbą valstybėse narėse, reikėtų analizuoti tik ilgalaikių darbo vietų kokybę. Yra tokių žmonių, kurie ieško bet kokio darbo ir negali rinktis to. Galų gale tik pelninga įmonė galės užtikrinti, kad restruktūrizacija vyks sėkmingai ir nebus prarastos darbo vietos turėdamos pakankamai pivartinių lėšų ir gerą balansą įmonės galės užtikrinti, kad darbuotojai galės dirbti ir prie kitų projektų. Mes manome, kad daug šioje, šiame pranešime pateiktų rekomendacijų galėtų būti kaip geros praktikos gairės, tačiau negalima reikalauti iš nestiprių įmonių taikyti tas priemonės. Mums reikia apginti darbuotojus. Reikia taip pat užtikrinti, kad ir įmonės pačios renktų darbuotojus restruktūrizavimą, kaip ir minėjote. Tuo pačiu reikia subalansuoti galutinį rezultatą taip, kad jis netaptų našta Europos įmonėms Ir šiuo metu mes negalime sauliaisti vadinamo collateral damage. Reikia užtikrinti, kad vyktų di konstruktyvus dialogas su visomis suinteresuotomis pusėmis ir kad būtų galima parengti kompromisinius pasiūlymus. Ačiū. Pane euh, Kornelisen, prašau. Um, Yeah, I must say I'm a, I'm a little uh, disappointed. Turėčiau pasakyti, kad Alde frakcijos požiūris mane šiek tiek nuliūdino. E, kaip sakote, kad negalima rinktis e, tokių darbo vietų, kurios bus sukurtos, nes geros darbo vietos paprastai kuriama tokioje įmonėje kuri laikosi tam tikros ideologijos, visos darbo vietos turėtų būti tinkamos ir tos at, nuosaikios priemonėmis, kuriomis reikėtų ginti darbuotojus, na, labai sunku e, būtų susitarti, kokios tai būtų priemonės. Gal pasieksime kompromisų per kitus posėdžius to klausimo, bet pritarčiau tam, kad pati restruktūrizacija savaime nėra blogas dalykas nes įmonės turi būti dinamiškos tokioje ekonomikoje ir e, mes žalieji norime, kad įmonės būtų ekologiškesnės ir suprantame, tam reikalinga restruktūrizacija, netgi ir išvengti jos negalima. Tačiau reikia, kad įmonės tokiais atvejais laikytųsi minimalių standartų elgdamosi su darbuotojais. Suprantame, kad kai kuriuose valstybėse narėse reikalinga socialinis planas, kad reikia darbuotojams mokėti išmokas, kad įmonės turi stengtis visomis išgalėmis perkvalifikuoti darbuotojus. Kai kada darbuotojus reikia perspėti prieš šešias savaitės iš anksto. Ir tai reiškia nesaugumą darbuotojams, o labai dažnai kalbant apie Europos pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. Vienose šalyse įmonės gali naudotis fondo lėšomis, o kitose jos turi pačios padengti tam tikras išlaidas. Taigi dėkoju Jums už Jūsų tas pirmasias pastangas nurodyti minimalius standartus. Mes kai kuris atžvilgiais norėtume pasiekti dar daugiau, bet labai svarbu analizuoti, kiek tai apsimoka politiškai. Aš tikiuosi, kad ir komisija labai greitai pateiks savo pasiūlymus tuo klausimus. Suprantama, vyks didelis, didelė politinė ideologinė kova. O taigi dabar mums jau reikėtų suformuoti kuo didesnę daugumą tuo klausimo. Ir aš tikiuosi, kad dar su ponu Kačiniu padiskutuosime tuo klausimu. Pone, Pone pranešėjau, mes baigiame vertimui skirtą laiką, tad lieka viena minutė pabaigai. Viena minutė pirmininkė, kurią panaudosiu, kad padėkočiau Jums už tokį dialogą. E, norėčiau pasakyti, kad e, savo draugiai Veronikai, ponui Kasil, Fernando Oliveira, salas, pirmininkui Lasalą, noriu pasakyti, kad lygiai vieną savaitę turiu, kad susisiekčiau su Barosu, o Baroso irgi nori, kad e, susisiekt, su, sukurtumėm e, vieningesnę Europą ir kad greitesni nediktuotų ritmo lėtesniems. Daugiau socialinės Europos reikia, e, kad Europa būtų bendra ir svetinga visiems. Tikiuosi, kad visa tai, ką minėjau, iš tiesų susilauks atgarsio. Visi nori uh, naudoti, e, nori turėti daugiau Europos, kad ji būtų geresnė savo piliečiams, kad būtų mūsų šviesesnė ateitis e, ir nebūkime niūrų siekime tos gražios ateities. Teisingai. Minėjote, kad svarbus aktyvus bendradarbiavimas. Spalio 9 dieną vyks keitimasis nuomonėmis, kur kalbėsime apie pridėtinę vertę. Susitiksime į darbo grupę, darbo grupės specialios susitikime. Kalbėsime apie pridėtinę vertę, kurią suteikia Europos Sąjunga. Nagrinėsime pakeitimus tuo pat metu. Tuomet aš jau tikiuosi bus parengti kompromiso pakeitimai ir galėsime spalio 5-6 surekti neįdinį posėdį. Norėčiau pasakyti, kad baigėme savo šio ryto darbo atvarkę, o dabar esate visi širdingai kviečiami atsisveikinti su Bozica, nes ji pereina dirbti, dirbti į IMKO komitetą ir sieks naujų aukštumų ten. Bet vis, vis kviečiu visus tauriai, kad galėtumėte asmeniškai patys jai palinkėti sėkmės.